Prašau visus susėsti. So, then I would like to welcome everyone to the... Noriu pasveikinti visus susirinkusius į vystimosi komiteto klausimus su paskaitai komisijos nare Uta Jurpilainen. Mes turime tris valandas todėl turėtume iš karto ir pradėti pirmiausia. Šiltai sveikinu Jutą Virpilainen, paskirtąją komisijos narę, tarptautinės partnerystės klausimams. E, žinau, kad paskirtoji komisijos narė laukia šių klausimų, lygiai taip pat kaip ir mes, e, komiteto nariai. Prieš pradedant, norėčiau trumpai priminti, kokie mūsų laukia formalumai ir koks bus klausimų formatas. Pirmiausia, pagal komisijos tvirtinimo gairias parlamentas įvertina paskirtuosius komisarus, remiantis jų bendrą kompetenciją, įsipareigojimams Europai ir asmeninio priklausomo pagrindais. Taip pat vertinamas ir jų žinios apie jų darbo sritį ir e, komunikacijos įgūdžiai. Prieš pradedant klausimus, komisijos narė Urpilainen atsakė klausimus raštu. Tie atsakymai raštu išdalyti parlamento nariams visomis kalbomis. Reikia pastebėti, kad Teisės reikalų komitetas nepateikė jokių prieštaravimų, kad šie klausimai vyktų. Diskusijų struktūra bus tokia paskirtoji komisijos narė pateiks žodinį pareiškimą, kuris nebus ilgesnis negu 15 minučių. Po to jį turės 5 minutės posėdžio pabaigoje pateikti galtinės pastabas. Po šios įžangos turėsime laiko 25 klausimams, kuriuos uždės parlamento, narė, parlamento nariai. Diskusija vyks e, penkių minučių tarpais kai vieną minutę skiriama klausimai ir dvi minutės skiriamas atsakymams. Jeigu būtų papildomas klausimas, tas klausimas neturėtų būti ilgesnis negu viena minutė ir viena minutė būtų skiriama atsakymui. Pirmieji, pirmosius septynis klausimus užduos politinių frakcijų atstovai. Antrasis etapas - 18 klausimų paskirstyti pagal, pagal paskirstimą klausimų politinėms frakcijoms, skaitant ir neprisijungusiams nariams. Norėčiau priminti nariams, kad reikia laikytis griežtai jiems skirto pasisakymų laiko. Šiandien vertimas yra į 23 kalbas, visi kalbant, kalbėsintys gali kalbėti savo gimtają kalbą, bet prašom nekalbėti per greitai, kad užtikrintume vertimo kokybę. Diskusija transliuojama gyvai parlamento interneto svetainėje ir po to bus galima parsisiųsti ir vaizdo įrašą. Prieš suteikiant žodį paskirtai komisijos nariai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios klausimus, kurie yra svarbus šiam komitetui ir kuriais tikimės bendradauti su komisija. Pirmiausia, viena iš didžiausių reformų, kurie mūsų laukia, yra kaiminystės plėtra ir tarptautinė bendradavimo priemonė. Mes tikimės, kad šios priemonės veiksmingumas ir matomumas e, padidės Europos vystimosi politikos rytyje. Ir taip pat, kad Europos parlamentas įgis esminį vaidmenį. Antra, e, Tvaraus vystimosi tikslų planas, terminai, tikslai ir konkrečios priemonės yra labai svarbus. Mes jau praėjome trečdalį kelio gyvendinant tvaraus vystimosi tikslus e, ir toliau plėtojame strategiją. E, sustarimas po kotonų. Dvi rezoliucijos, kurios patvirtina parlamentas, reikalauja įtraukti sustiprintą parlamentinę dimensiją, stiprinant e, AKR ir Europos parlamento parlamentinės asamblėjos darbą. Mes e, tikimės, kad šių reikalavimų bus paisoma, derantis su kitomis institucijomis dėl būsimo susitarimo. Na ir dar kartą sveikinu paskirtąją komisarę ir prašom e, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė ir e, yra labai malonu e, atvykti pas Jūs kaip paskirtoji komisijos narė. Aš norėčiau papasakoti Jums, kas aš esu, kokie yra mano tikslai ir kaip mes kartu galėtume tų tikslų pasiekti. Turiu pripažinti, kad niekada neįsivaizdavau, kad sėdėsiu čia šioje kėdėje, kai dalyvau kampanijose dėl Suomijos narystės Europos Sąjungoje, kai man buvo 19 metų. Taip pat neįsivaizdavau apie tai, kai dalyvavau Europos socialdemokratinio jaunimo valdybos posėdžiuose, ar kai su kitais įsteigiau ir pirmininkavau proeuropietiškai jaunimo organizacijai Suomijoje. Neįsivaizdavau to, kai buvau Erasmus studentė Vienoje ir studijavau muziką su kitais europiečiais. Bet būtent tais laikais aš e, pajutau stiprią Europos tapatybę. Būtent tais laikais aš ėmiau tikėti, kad Europos integracija yra gerai Europai ir gerai pasauliui. Būtent ta Europos tapatybė, mano tikėjimas integracija, kurie atvedė mane į šią dieną. Nuo mano politinio gyvenimo pradžios kaip parlamento narė, finansų ministrė, ministro pirmininko pavaduotoja, e, per mano darbą pilietinėje visuomenėje ir dirbant pastaruoju metu kaip e, E, ypatingai įgaliotiniai tarpininkavimo srityje. Tada būtent tas mano Europos tapatumas ir mano tikėjimas vis e, glaudesnė sąjunga atvedė mane į šią dieną. Ir e, jums pritarus, aš tikiuosi tapti Europos komisijos kolegijos nare. Gerbimi Europos parlamento nariai, galite patikėti, kad čia prieš jūs E, sėdėdama esu įkvėpta, bet taip pat e, jaučiuosi e, kukli, kukli kaip, tikro, tik, kaip tikinti atstovaujamąją demokratiją. Gerbėjai parlamento nariai. Svarbios tendencijos keičia mūsų pasaulį ir daro poveikį mums visiems. Klimato kaita, skaitmeninimas, migracija, judumas ir neligybė. Tai tik keletas tų tendencijų. E, kadangi dirbau pilietinės visuomenės organizacijose, taip pat dirbau parlamento ir vyriausybės darbą vystimosi srityje, aš esu pasiryžusi kovoti su nergybė, remti mažiausiai išsivyščiusias šalis ir siekti tvaraus vystimasi. Kaip ministro pirmininko pavaduotoja, aš savanoriškai ėmiausi pirmininkauti nacionaliniai komisijai dirbačiai tvaraus vystimosi srityje. Man labai svarbu atrodė e, vienyti skirtingų ministerijų ir kitų subjektų darbą. Ir tik tai kartu mes galime pasiekti, pasiekti svarbių tikslų. E, išrinktoji pirmininkė pasirinko tokį patį kelią į priekį. Misijos laiškos e, pareiškė, kad Kolegija visumoje bus atsakinga už jungtinių tautų tvaraus vystimos tikslų e, įgyvendinimą. Aš didžiuojasi tokiu holistiniu požiūriu mm, ir ketinu prisidėti prie šių bendrų veiksmų tiek vidaus, tiek išorės politikos rytise. Esu įstikinusi, kad 2030 m. darbo atvarkė yra puikiai galimybė Europai Europos komisijos narė tarptautinėms partnerystėms sieks įgyventinti tvaraus vystimos tikslus pasaulyje. Mano siekis yra e, panaikinti skurdą e, tarptautinio bendradavimo ir paramos vystimuisi būdu. Mūsų pasaulinė atsakomybė yra išdėstyta sutartyse ir atitinka mūsų vertybės susijusias žmogaus teisę ir žmonių orumu. Mano siekis yra <clears throat> to siekti strategiškai, veiksmingai, užtikrinant, kad darbas atitiktų naujas e, pasaulinės realijas. Pas, tvaraus vystimosi tikslų siekimas atitinka ir ES interesus. Kalbame apie mūsų planetos tvarumą, kalbame apie žmonių nesaugumą, e, kuris veda žmonės į konfliktus ir privartinę migraciją. Pone pirmininkė, gerbami nariai, prieš <clears throat> ateidama į politiką aš dirbau mokytoje, todėl švietimas yra labai artimas mano širdžiai. Tvarus, darnus, įtraukiantis ir lygiavertis pasaulis negali būti skurtas be kokybiško švietimo prieinamo visiems. Švietimas gali mums padėti susidoroti su kai kuriais šiandienos ir rydienos iššūkiais ir mega tendencijomis. Reikia galvoti apie švietimo galę, keičiant elgesį ar aplinką ar klimato kaitą. Arba reikia galvoti apie švietimą rengiantis skaitmeniniam amžiui darbo rinkose. Mano įsipareigojimas siekti 20 procentų tikslo žmonių vystimus per naują finansinę priemonę yra aiškus. Yra įvairių poreikių. E, trapios sritis nusipelno mūsų dėmesio. Taip pat ir bazinis švietimas. E, švietimas ankstyvame amžiuje ir taip pat jaunų mergaičių švietimas. Ir čia norėčiau išreikšti vieną asmenišką komentarą. <clears throat> Esu įstikinusi, kad moterų švietimas ir jų įgalinimas, taip pat ir merginų įgalinimas yra išankstinė sąlyga siekiant sukurti įtraukiančias visuomenės. Aš žinau, ką reiškia sudaužyti tą, tas stiklinės ribas, kaip pirmoji e, moteris e, socialdemokratų partijos Suomijoje pirmininkė ir kaip pirmoji mano šalies moteris paskirtoji komisarė. Noriu patikinti Jūs, kad esu įsipareigojusi ir čių lygybės klausimus laikyti prioritetu ir juos integruoti į visas mūsų politikas, sritis ir programas. Taigi aš daug dėmesio skirsiu tvaraus vystimo tikslams, kovai su neligybė ir skurdo naikymui. Bet kaip? Turime, remdamėsi prioritetais, sukurti šiolaikinės šalių strategijas ir šiolaikinės regioninės strategijas, kurios prisidėtų prie tvaraus vystimosi tikslų siekimo. E, Tokiams iniciatyvams reikia tinkamo finansavimo. Baigdami darybas dėl daugiavetės finansinės programos, mes galime partneriams pademonstruoti, kad mes rimtai siekiame gerinti žmonių gyvenimą. Ir aš ketinu dirbti kartu su jumis ir kitais, kad pasiektume susitarimą dėl kaiminystės, vystimos ir tvarinio bendradavimo priemonės Šiandienėme pasaulyje tradiciniai paramos tiekimo metodai nepakankami. Jų yra pakanka, kad pasiektume tvaraus vystimos tikslus. Jų nepakanka, kad skurtume tokias partnerystės, kurios atitiktų naujas pasaulinės realijas. Kaip ES komisijos narė, aš taip pat uh, įsipareigoju siekti, kad mūsų paraga, parama siektų padidinti ir vidaus pajamas ir generuotų daugiau privataus sektorio kapitalo. 21 amžiaus vystimosi politika turi panaudoti visas priemonės, kad būtų e, sukurta daugiau investicijų, daugiau darbo vietų, atsirastų geresnis reguliavimas ir valdysena. Ir tam reikia iki galo išnaudoti mūsų išorės investicijų plano potencialą tas pavadinimas tartunės partnerystės man skamba kaip didelė galimybė. Jis atspindi mūsų dėmesių daugiašališkumui, bendradarbiavimui e, su lygiais partneriais. Vien ES darbas e, vienpusiškai neišbegelbės planetos ir neparuoš mūsų ateičiai. Viską reikia daryti kartu tiek ES, tiek mūsų partneriams, e, dirbant ranka rankon. ES ir toliau šal, saugos daugia šališkumą ir pasaulio tvarką pagrįstą taisyklėmis. Bendras paramos pajėgumas ES ir valstybių narių turi būti naudojamas propaguoti mūsų vertybės ir tikslus tiek šalise partnerėse, e, bet taip pat ir tarptautinėse finansinėse institucijose dar 2015 metais, kai pasaulinė bendruomenė perėjo nuo tūkstančio tikslų prie tvaraus vystimosi tikslų, ji e, paliko tą, pamiršo formulę šiaurė pietus, davėjai gavėjai, išsivyščiusiai, besivystantieji. Vietoj to pasaulinė bendruomenė numatė universalius, universalų, ambicingą ir toli siekiantį planą, dėl kurio sutrė visi Kaip Europos komisijos narė, aš siekčiau užtikrinti, kad ES būtų patikima ir solidi partneri šalims partneriams siekiant tvaraus vystimosi tikslų. E, tvirta tarptautinė partnerystė su Afrikos, Latino Amerikos, Karibų, Azijos ir Ramio vandenino šalimis gali padėti mums spręsti daugelį šiandieninių didelių problemų, tokios visapusiškos partnerystės mums leistų atskleisti naujas galimybės ir spręsti e, iššūkius susijusius su e, migracijos valdymu. Jeigu būčiau patvirtinta kaip komisijos narė, aš siekčiau e, splėsti ES ir Afrikos alijansą siekiant tvarioms, tvarių investicijų, darbo vietų kūrimo ir gyvendinant Afrikos strategiją. Čia aš dirbsiu kartu su vyriausiu įgaliotiniu, vicepirmininku ir kitais komisijos nariais. Mūsų partnerystė su kaiminė, kaiminėmis šiame žemynė gilėja, o tai naudinga piliečiams tiek privačiam sektorium, nes kuriaminos darbo vietos, užtikrinamos įgūdžių įgavimas. Aš noriu eiti toliau šiuo keliu, gilinti mūsų bendrus interesus ir pajėgumus, kad mm, kartu galėtume pasinaudoti naujomis galimybėmis. Turime atsukti nugarą senajam naratyvui apie Afriką, kad tai yra nestabilumo ir skurdo žemynas. Vietoj to mes turime atviromis rankomis pasitikti Afriką kaip jauną žemyną, kuris E, siūlytų viltį ir klėstėjimą. Mano prioritetas taip pat būtų užbaigti darybas dėl postkotonų sustarimo. Turime užbaigti kurti šio laikinę strateginę įtakingą e, alijansą tarp AKR ir ES tarptautinėje arenoje. Tokio alijanso, kuris atitiktų mūsų bendrus interesus ir įtrauktų visus mūsų žmonės. Ir noriu Jūs patikinti, kad aš nebejodama įgyvendinsiu savo įsipareigojimus e, e, palaikyti atitinkamą parlamentinę dimensiją, kuriant šią ateities partnerystę. Mėly kolegos, ES e, jėgų semės iš visų savo institucijų. Todėl aš noriu pabrėžti mano ryštą dirbti kartu su kitomis institucijomis, siekiant to paties tikslo. Mes sustiprinsime ES kaip pasaulinė lyderė tarptautinio bendradarbiavimo ir paramos vystimosi srityje. Kaip buvusi parlamento narė, aš giliai tikiu atstovaujamąją demokratiją ir darysiu viską, kad ypatingi santykiai tarp komisijos ir Europos parlamento taptų tik stipresnė ir gilesnė. Esu čia, kad išklausyčiau jūsų, aš vertinu jūsų patirtį, žinias ir nuomonės. Dirbsiu artimai su vyriausiai galiotiniu ir vicepirmininku, siekiant, kad Europa tapo, taptų įtakinga pasaulinė žaidėja. Geopolitinės komisijos dvasia, kaip paskelbė išrinktoji pirmininkė, aš ketinu artimai bendradarbiauti su kitais komisijos nariais, kurių darbos sritis turi įtakos ES išorės veiksmams. Aš ir toliau e, plėtosiu darbą su valstybėmis narėmis, vykdant bendrą analizę, kuriant bendras programas ir siekiant bendro įgyvendinimo ir taip pat siekiant uh, salaus vystimosi paramos tikslo, kuris sudarytų 0,7 procento bendrųjų nacionalių pajamų. Pilietinės visuomenės organizacijos turbūt yra mūsų didžiausi sąjungininkai ir jos turi būti ES darbo, tarptautinio vystimosi ir bendradavimo srityje širdyje visi suinteresuotų, kad jas įtrauktume į politikos formavimą ir mūsų programų kūrimą ir gyvendinimą. Gerbamas pirmininkė, mėly kolegos, mūsų planetai reikia politikos, žmonėms, žmonijai reikia politikos. Europos piliečiai tikisi iš mūsų veiksmų. Jaunimas nori daugiau mūsų vaikai nusipelno, kad mes pasiektume kuo geresnių rezultatų. Aš noriu kurti pasitikėjimą kartu su jumis, pasitikėjimą tarp mūsų. Ta pasitikėjimą, kuris būtų paristas tuo, jog mūsų partneriai mato tai, jog ES pasiekia tikslų gyvenimą ir kovoja su skurdu. Tokio pasitikėjimo, kuris leistų priečiams suprasti, mūsų argumentus ir vystimos ir bendradavimo darbo rezultatus. Reikalingas pasitikėjimas tarp žmonių ir institucijų, nes kuo pasaulis bus e, lygesnis, e, kad, kad, kad vienodų galimybių pasaulį galima skurti tik tai dirbant kartu. Na, o dabar norėčiau išklausyti jūsų ir pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Thank <clears throat> you. For... Ačiū už įžanginį pasisakymą, paskirtoji komisijos narė. Dabar pradėsime pirmąjį raundą klausimų. Septyni klausimai iš politinių frakcijų ir pirmiausia žodis Jurgė Halvenė iš EPP. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju paskirtai komisijos nariai, dėkoju už jūsų įžanginį žodį. Aš savo gimtąją kalbą užduosiu klausimą vengriškai. Prašau užsidėti ausinės. Mm. ponę paskirtoji komisijos narę. 15 metų migrantų krizė parodė, kad e, artimuosios rytuose e, Afrikoje yra labai nestabili politinė padėtis ir tai kelia grėsmę visam mūsų žemynui. Matome, kad yra silpnų vyriausybių, dėl to piliečiai praranda savo teisės savo gimtinėse Ir ši problema susijusi su migracija. Ir aišku, šią problemą reikia pirmiausia spręsti kilmės šalyse, dėl to reikia skirti pagalbą ir neimportuoti problemų. Labai svarbu, kad piliečiai turėtų teisę savo sąlygomis ir negalime mes rizikuoti jų gyvybėmis ir skatinti emigracijos. E-, Europos vystimosi politika turi būtent būti grindžiama tokiu pagrindu ir aš pats ir mano frakcija norėtų užduoti štai kokį klausimą. Ką jums reiškia šis terminas teisė pasilikti, tai reiškia teisė pasilikti savo gimtinėje, savo kilmės šalyje. Ką tai jums reiškia? Ar tai reiškia, kad turi būti viskas padaroma, kad ši teisė būtų užtikrinama visiems ir kiekvienam? Uh, you, Chair. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Europos parlamento nariui Hopenį ir norėčiau pasinaudoti galimybę padėkoti Jums ir visiems koordinatoriams, su kuriais susitikau prieš kelias savaitės. Man atrodo, tikrai tai buvo labai didelė garbė man susitikti su visų politinių frakcijų atstovais parlamente. Jūs klausėte apie ryšį tarp vystimosi politikos ir migracijos. Man pirmiausia, tai yra priežasčių klausimas. Kai aš dirbau specialiai įgaliotinę taikos tarpininkavimo srityje, aš labai daug keliavau po Afriką ir turiu pasakyti, kad tikrai man tai buvo sudėtingas laikotarpis, būtent pirmiausia susitikti su jaunais žmonėmis, kurie visiškai nesitikė nieko iš ateities. Bet aš supratau, kad jeigu jie neturės galimybės mokytis, jeigu jie neturės galimybės dirbti, tuomet bus labai sunku jiems patikėti ateitimi. Dėl to aš turėčiau pasakyti, kad per vystimosi vystomą į bendradarbiavimą mes bandome pagerinti sąlygas kilmės šalyse, šalyse partnerėse. Ir tą galime padaryti per švietimą, galime tą padaryti per investicijas, kurdami darbo vietas ir panašiai. Aišku, to bendradarbiavimo pagrindinis elementas yra tvaraus vystimosi tikslai, kuriuos aš minėjau savo žanginėme pasisakymė. Norite užduoti papildomą klausimą? Labai dėkoju. Dėkoju už tai, ką jūs ką tik pasakėte. Bet mums Afrikoje, kaip jūs labai teisingai pasakėte, reikia spręsti problemas vietoje, būtent tose šalyse. Ir dėl tos priežasties aš ir noriu primiktinai jūsų paklausti būtent prieš priimant sprendimus. Tarkim, jeigu Afrikoje, Azijoje, kitose žemynuose, įvairiose šalyse, ar jūs klausyti, klausysitės visuomenės ir įvairių organizacijų balso? Komisija vystomo bendradarbiavimo politikoje turi pirmiausia siekti konkretesnių tikslų. Čia yra ir kaiminystės priemonė, ir vystomo bendradarbiavimo priemonės. Taigi klausimas štai koks, kokiu būdu šios priemonės jums padės siekti savo tikslų, kalbant apie vystomo bendradarbiavimo pagalbą. Dėkoju, ponė komisijos paskirtąją narę. Aišku, aš esu pasirengusi vesti dialogą su jumis, su visomis politinėmis frakcijomis ir partijomis ir visais suinteresuotais asmenimis, įskaitant ir pilietinę visuomenę. Mano politinėme gyvenime visuomet esmė buvo palaikyti dialogą, net jeigu ne visuomet dėl visko sutarėme. Kaip jau minėjau anksčiau, aš manau, kad vienintelis būdas užtikrinti tvarę migracijos politiką ateityje būtų spręsti migracijos priežastis. Mes turime pagerinti gyvenimo sąlygas kilmė šalyse, tačiau taip pat ir šalyse partnerėse. Tai yra vienintelis būdas, kaip mes galime įkvėpti viltį žmonėms tose visuomenėse. Ir aš esu pasirengusi padaryti viską savo darbe kaip Europos komisijos narė, kad to pasiektumėme. Dėkoju dabar Udo Bulman, socialdemokratai. Komisinė... Sveiki atvykę paskirtoji komisijos narė socialdemokratų frakcijos vardu. Šiame parlamente sveikiname mes jūs ir jūs teisingai sakėte, kad varaus vystimosi tikslai yra auksinė galimybė mums visiems. Galėtumėme tai pavadinti gal netgi ir paskutinę mūsų galimybę kažko pasiekti, kovojant su ekstremaliu skurdu, taip pat atremiant šiandieninius iššūkius, tokius kaip klimato kaita ir auganti, auganti neligybė bei nestabilumas. Ką galėtumėme padaryti, kad sugrįžtumėme į vėžės, būtų galima, kaip būtų galima pas, paskatinti mūsų pastangas, kad parengtumėme aišku veiksmų planą, kurio trūksta mums dabar Europoje ir tarptautiniu mastu ir kaip galėtumėme geriau stebėti ir vertinti tuos procesus, kurie mūsų laukia saistančių tikslų pagalba. Jūs matėte, kokie, yra, kokie buvo ankstesnės komisijos trys scenarijai pateikti. Mes visuomet pasisakėme už pirmąjį scenarijų, kadangi tai yra vienintelis scenarius, kuris mums suteikia vilties pasiekti tikslų. Taigi mes norėtumėme sužinoti, kokie bus jūsų planai. Paskirtoji komisijos narė. Dėkoju už šį labai svarbų klausimą. Kova su neligybė visuomet buvo mano tikslas, netgi kai aš buvau finansų ministrė. Man buvo tuo met labai svarbu kovoti su neligybė. Tam tikrą prasme aš manau, kad tvaraus vystimosi tikslai ir darbo tvarkė 2030 yra mano kompasas. Tai turėtų būti kompasas visiems, tai turėtų būti kompasas visai komisijai taipogi, kadangi Aš nemanau, kad mes galėsime pasiekti tų tvaraus vystimosi tikslų tik per vystimosi politiką. Mums reikia konkre konkrečios nuoseklios strategijos tam tikslui. Dėl to aš labai džiaugiausi, kai išrinktoji komisijos pirmininkė įvairiuose skiriamuosiuose raštuose minėjo, kad visa komisarų kolegija bus atsakinga už tai, kad būtų gyvendinti tvaraus vystimosi tikslai. Ji minėjo dar vieną priemonę. Būtent, kad ateityje galbūt galėtumėme panaudoti, ir aš asmeniškai pritariu šiai e, minčiai, europinė, europinį semestrą įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus. Taigi, tai yra viena dalis tų priemonių, nu, kurias turime. Bet kaip minėjau savo kalboje, Aš asmeniškai manau, kad reikia mums remti šalis partneris, kad jos turėtų savas nacionalinės regioninės strategijas tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimui, kadangi šis projektas yra bendras. Tai nėra vien tik tai ES projektas, tai projektas visai globaliai visuomeniai. Papildomas klausimas? paskaitoja komisijos narė. Savo žanginėme žodėje jūs sakėte, kad nereikia kalbėti apie pietus ir šiaurę, kaip anksčiau, bet daugiau gal kalbėti apie tai, kad esame visi besivystančios šalys ir visi turime kažko iš to pasimokyti. Jūs minėjote semestrą. Ką tai reiškia jūs, kalbant apie jūsų portfelį, nes jūsų skiriamuose raštuose apie tai kalbama ir aš manau, kad šis, šie įgaliojimai yra patys svarbiausi jeigu mes norime, kad mes ir mūsų partneriai kitose šalyse turėtų bendras sąlygas. Taigi jūsų vertinimu, kaip būtų galima pertvarkyti vidaus Europos politiką, turiuomenį žemės ūkio, maisto gamybos, priekybos politiką, visą tai vertinant tų partnerių akimis, tų partnerių, su kuriais mes bandome siekti to bendro e, veiksmų plano kelio gairių. Dėl paties pavadinimo - partnerystės. Tai aš asmeniškai šį portfelio įvardyjamą tartutinės partnerystės vertinu labai kaip išmintingą pavadinimą, nes kaip jūs pats minėjote, ta, toks pavadinimas nusinčia signalą šalims partneriams. Būtent, kad mes nenorime donorų naudos gavėjų santykio. Mes norime tokio, tokios lygesnės partnerystės, nes kaip jūs pats minėjote, taip pat ir ES daug ką reikia nuveikti, kad būtų galima įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus. Ir aišku, ES ir komisija kartu su parlamentu ir taryba negalės to padaryti pavieniui, nes mums reikia ir valstybių narių, kurios turėtų įsitraukti į šį procesą. Ir kaip jau sakiau anksčiau, man atrodo, europinis semestras galėtų būti viena iš naujų puikių priemonių tvaraus vystimos tikslams įgyvendinti. Dabar žodis Šaliui Gerensui, Renew frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykusi, paskirtoji komisijos narė. Man labai patiko jūsų įžanginis žodis vystimosi politiką, kalbant apie mm, tokią politiką ES, tai jūs būsite pirmiausia atsakinga už visą regioną, kuris yra pagrindinis donoras vystimosi politikoje. Ir kalbant apie įvairias būsimas partnerystės tarp ES ir besivystančių šalių, tai irgi bus jūsų portfelio dalis. Lygybė, bendros teisės, tai yra tos vertybės, kurios formavo mūsų vystimosi politiką pastaraisiais dešimtmečiais. Jūsų skiriamuosiuose raštuose paskirtoji komisijos pirmininkė iš jūsų tikėsis išbaigtų partnerysčių sudarimo, e, panaudojant visas turimas priemonės. Ir tai yra puikus siekis. Būtent dėl to reikės pakoreguoti ES vystimosi politikos pagalbą, atsižvelgiant ir į migracijos valdymo e, politiką. Taip kalbama skiriamosios raštuose. Kaip būtų galima interpretuoti šią frazę? nes e, labai svarbu, kad ir Europos visuomenė e, geriau e, priimtų mūsų būsimas partnerystės su šalimis partnerėmis. Ir aišku, čia reikalingos labai aiškios ir griežtos sąlygos dėl migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo. Paskirtoja komisijos narė. Uh, asai. Kaip jau atsakiau, man atrodo, atsakydama į pirmąjį klausimą. Man atrodo, yra ryšys tarp vystimosi politikos ir migracijos. Ir tas ryšys atsiranda dėl pačių migracijos priežasčių. Kaip žinia, daugeliu atveju, pavyzdžiui, dėl konfliktų žmonės bėga iš savo gimtinių. Jie kažkur turi tiesiog pasitraukti kad e, išgelbėtų savo gyvybę, būtų saugus. Taigi mano asmeninė nuomonė, mes turėtumėme ir toliau plėtoti bendradarbiavimą tarp kilmės šalių ir taip pat kitų šalių. Mes visi žinome, kad ES yra didžiausias donoras <clears throat> pasaulyje. Taigi, aišku, mes bendradarbiaujame ne tik su tomis šalimis, iš kurių priimame migrantus į Europą. Tuo pat metu Aš tikrai esu labai atviras žmogus, tai visuomet kalbu, kalbu atvirai ir manau, kad nėra įmanoma galvoti, kad keldami sąlygą sustabdysime migraciją. Neįmanoma to padaryti, nes jeigu mes tik tai vertinsime finansinius srautus į besivystančią šalis, pamatysime, kad vystimosi pagalba yra tik tai finansinių srautų viena dalis. Taigi, vertinant iš šios perspektyvos, galiu pasakyti, kad komisija ES turėtų laikytis vieningos migracijos politikos ir, aišku, vystamo bendradarbiavimo pagalba yra to dalis. Ir vystamasis bendradarbiavimas yra to dalis. Tačiau tai galėtų būti tik viena iš priemonių jų pakete. Papildomas klausimas? Taip, ačiū. Jūs labai teisingai interpretavote, kad tai yra partnerystė, ne diktatūra, ne diktatas. Ir man atrodo, kad išvengtumėme tokio scenario, scenarijaus, apie kurį aš kalbėjau, labai svarbu mobilizuoti kuo galima daugiau priemonių, kalbant apie vystomojo bendradarbiavimo politiką. Jau ištisus dešimtmečius mes reikalavome 0,7 procentų nuo bendrų nacionalinių valstybių narių pajamų ir dabar tik keturios valstybės ES galiausiai skiria tokio lygio pagalbą. Jūs, kai buvusi finansų ministrė, kaip jūs vertinate šią problemą? Vertinant tai, kas vyksta pagal Europinį semestrą, biudžeto prasme, ar nereiktų valstybėms narėms irgi numatyti reikalavimo skirti būtent tiek, kiek yra numatyta vystomajam bendradarbiavimui. Designate? I would say that Norėčiau pasakyti, kad tai yra politinės valios klausimas, nes viskas priklauso nuo politinio sprendimo ne vien tik tais nuo ES politinio sprendimo, bet ir valstybių narių. Kai buvusi finansų ministrė, žinau, kad būtent finansų, e, finansų ministras siūlo biudžeto projektą nacionaliniam parlamentui. Taigi, žvelgiant iš tos perspektyvos, remdamasi savo patirtimi, aš galiu pasakyti, kad asmeniškai manau, jog mes turėtumėm finansų ministrus ir valstybių uh, vadovus integruoti į diskusiją dėl 0,7 procento tikslo. Aš galiu padaryti tai, kas priklauso nuo manęs, bet manau, kad jeigu vyktų diskusijos tik tarptų ministrų, kurie atsakingi už vystimąsi, to nepakaktų. Taigi, uh, mes e, ateityje turėtumėm pasistengti ir finansų ministrus, ir valstybių vadovus įtraukti į diskusijas. Tokiu būdu galėtumėm daryti didesnį spaudimą ir valstybėms narėms. Toliau e, Mišelė Rivasi, žalieji. Ačiū, pirmininkė. E, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Norėčiau užduoti klausimą apie aplinkosauginius nusikaltimus labai gerai sakyti, kad mes siekiame vystimos tikslų gyvenimo ir 300 metų darbo atvarkės, bet jeigu nereaguosime e, į aplinkosauginius nusikaltimus, nežinau, kaip to pasieksime. Būtent e, tarpnacionaliniai nusikaltimai yra pelningi. Po e, prekybos narkotikais žmonėmis tai yra ketvirtas pagal dydį pelningas šaltinis. Kaip Kokia būtų jūsų, jūsų strategija kovoti, kovant su, su aplinkosauginiais nusikaltimais besivystančiamas e, šalise, tai yra nelegalus miškiai kirtimas, prekyba gyvūnais ir toliau. Ir ar jūs būtumėte pasirengusi išplėsti tarptautinio baudžiamojo teismo kompetenciją, kad jis galėtų taip pat dirbti ir aplinkosauginių nusikaltimų srityje paskirtoji komisarė. Labai ačiū už tokį svarbų klausimą. Aš esu įstikinusi, kad mums visiems labai svarbi švari aplinka. Kaip būtų geriausia pasirūpinti aplinką ir kovoti su klimato kaita ir įvairiais e, klimato kaitos aspektais. Aš manau, kad e, geriausia siekti vadinamųjų žaliųjų susitarimų. Apie tai kalbėjo ir e, išrinktoji komisijos pirmininkė. Tiek Europos komisija, tiek ir Europos parlamentas, manau, kad uh, Labai daug dėmesio sutelkėme ties e, žalio susitarimo e, vidiniais aspektais, bet aš manau, kad tas susitarimas turi turėti ir išorinę dimenciją. Tai turėtų padėti, kad ir mūsų partnerės šalis spręstų aplinkos klausimus. Aš žinau, kad 30 e, procentų viso finansavimo jau skiriama klimato kaitai, bet sutinku, to nepakanka, reikia padaryti dar daugiau. Mes turėtumėm skatinti perėjimą prie nedaug emisijų išskrenčios ekonomikos, taip pat ir mūsų šalise partnerėse. Tai apima ir tos aspektus, kuriuos jūs minėjote anksčiau. Taigi ta žalesis susitarimas galėtų būti uh, puikia galimybė teikti prioritetą e, klimato kaitos aplinkos klausimams, vystant, plėtojant partnerystės ir su mūsų šalimis partnerėmis. Ar turite papildomų klausimų? Ar turite papildomų? Ar turite papildomų klausimų? Taip, e, žalės sustarimas yra gražų žodžiai, bet reikia sankcijų ir kontrolės. E, galiu pasakyti konkrečiai, skaitant tarptautinių tautų ataskaitą, sakoma, kad pesticidų panaudojimas besivystančiose e, šalise yra atsakingas už 200 tūkstančių mirčių kasmet. Ką jūs padarysite, kai, bus, kai busime komisatariai, kai žinote, kad Europoje uždraudžiame pesticidus, nes jie yra toksiški ir eksportuojame juos į besivystančias šalis. tai nėra tas arsenalas, kuris gali padėti užtikrinti žmonių sveikatą. Ką konkrečiai galėtumėte pasiūlyti, kad e, leistų nenuodyti žmonių tose e, šalise ir kad būtų jie apsaugoti. Komisijos designė. Paskirtoji komisijos narė. Aš visiškai sutinku su jumis, mums reikia sankcijų ir reikia teisės aktų. Kalbant apie žemės ūkį, norėčiau pasakyti, kad e, tai labai svarbi sritis, nes milijonai žmonių gauna pajamas iš ūkininkavimo, ypač besivystančiose šalise. Bet taip pat noriu pridurti, kad žemės ūkis labiausiai kenkia nuo klimato kaitos, o taip pat šiame sektorija išmetama daug e, CO2 emisijų. Taigi reikia pokyčių globalių lygmenių, tam, kad iki 2050 metų 10 milijardų žmonių e, galėtų gauti kokybiško maisto. Be abejo, e, maisto produktų sauga yra labai svarbi mums visiems. Ką mes galime padaryti? Mes galime remti Afrikos įmonės e, ir institucijas tam, kad jos galėtų laikytis tokių pačių teisės aktų kaip ES. Svarbu bendradarbiauti ir su tyrimo institucijomis, kurios dirba šioje srityje. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Bernhard Zimnek iš ID. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Klausydamasis jūsų paskirtoji komisijos narė, susidarau įspūdį, kad jūs labai gerai pasiruošusi, jūs konkrečiai atsakote į konkrečius klausimus. Uh, Noriu pasakyti, kad jau kokį dešimt metų e, kalbama apie tai, kad iš ES vystimosi pagalbos fondo yra e, teikiama parama e, Palestinai. Ir yra nuogastavimų, kad tuos pinigus panaudoja ir teroristai. ES yra dėl to um, kritikuojama, buvo patikta ir speciali ataskaita, tačiau komisija tą ataskaitą ignoruoja. E, savo kadencijos metu, kaip jūs ketinate spręsti e, tokią problemą, kaip jūs atremsite e, tuos priekaištus, jog yra neteisingai panaudotos ES lėšos. Likščiau ši problema buvo ignoruojama, gal galite įvardinti konkrečių priemonių, kaip e, galų gale šią problemą būtų galima išspręsti. Paskirtoji komisijos narė, prašom. Aš tikiu skaidrumu. Visą laiką, kai mes naudojame mokesčių mokėtojų pinigus, turime būti labai atviri, elgtis skaidriai ir turime sugebėti parodyti, kokiu rezultatu pasiekėme. Turime parodyti, kodėl mes panaudojame mokesčių mokėtojų pinigus ir ką mes pasiekėme tuos pinigus naudodami, finansuodami tam tikrus projektus. Aš matau, kad tai yra teisėtumo klausimas. Jeigu mes norime sustiprinti tikėjimą ES, mes turime žmonėms, piliečiams parodyti, uh, kokie yra mūsų rezultatai, kokie yra mūsų vystomojo bendradarbiavimo e, projektų ir programų rezultatai. Taigi, e, žvelgiant iš šios perspektyvos, aš esu tikrai įsipareigojusi e, padidinti skaidrumą. Aš žinau, kad tai jau dabar tam jau dabar daug dėmesio skiriama įgyventinant ES projektus, bet aš ketinu tam skirti dar daugiau dėmesio ateityje. Kalbant apie tą konkretų projektą, kurį, kurį jūs paminėjote, man tai dar reikia labiau įsigilinti. Deja, e, visų šių faktų aš dar neturiu, per praėjusias dvi savaitės tikrai daug mokiausi, bet dar ne viską žinau. Ir e, kai e, turėsiu daug informacijos, tai jums pateiksiu jos būtent apie šį konkretų projektą. Ar turite papildomą klausimą? Taip. Ačiū, kad jūs esate pasiruošusi dar kartą grįžti prie šio klausimo. Aš norėčiau šiek tiek išplėsti savo pradinį klausimą dėl tų milijardų vystomajai pagalbai, kurie buvo skirti Palestinai pusę milijardo, nebuvo pasiekta jokio konkretaus rezultato. Panašu, kad buvo tiesiog piknaudžiaujama. Ar netėjo laikas pagalvoti apie alternatyvius e, vystimosi modelius? Galbūt reikėtų sustabdyti lėšų mokėjimą ir e, nutraukti Palestinos priklausomybę nuo e, e, užsienio donorų. Nes dabar tiesiog panašu, kad įstringęs tas taikos procesas. Gal e, jūs čia turėtumėte kokių pasiūlymų, e, ką būtų galima nuveikti jūsų kadencijos metu? Paskirtoja komisijos narė, prašom. Aš manau, kad mes visi norime taikos artimuosiuose rytuose. Norėčiau paminėti vieną dalyką. Kaip įtraukti moteris ir jaunimą į taikos procesus? Kaip jau sakiau anksčiau, aš anksčiau daug dirbau taikos tarpininkavimo srityje ir gilinausi į tai, kaip moteris ir jaunimą įtraukti taikos procesą. Jeigu jiems suteiksime didesnį vaidmenį, tai galbūt pasieksime geresnių rezultatų. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip siekti taikos lab, mūsų labai nestabilime, nestabilime pasaulyje. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį Beatai Kempai. Prašom. Labai ačiū. E, noriu padėkoti už jūsų žodžius, už visą tai, ką jūs pasakėte, paskirtoji komisijos narė. Iš tikrųjų, svarbu siekti partnerysčio, o ne diktuoti savo taisyklės, kai bendradarbiaujame tarptautiniu lygmeniu. Aš e, norėčiau Jums pateikti klausimą. Iš tikrųjų, ES yra pati e, didžiausia pasaulinė donorė bet kyla klausimas, ar ta donorystė tikrai veiksminga. Mes jau anksčiau kalbėjome apie savo patirtį, apie tai, kaip vykdavome į migrantų kilmės šalis. mes vadovaujamės netiesioginio e, valdymo e, principu. E, Europos komisija tarsi paveda įvairias užduotis kitoms institucijoms, kitoms įstaigoms. Ir aš noriu pasteirauti, ar norėtumėte pasinaudoti ir mažųjų valstybių narių patirtimi? Kai civilinė, e, vis, kurių civilinė visuomenė arba ne, e, nedidelės e, nevyriausinės organizacijos tiesiog dabar aktyviai negali dalyvauti šiuose procesuose, nes labai daug daro stambiosios institucijos. Paskirtoju komisijos narė, prašom. Be abejo, aš tikrai norėčiau daugiau apie tai sužinoti, tikrai noriu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Aš manau, kad tai yra būtina jeigu norime pasiekti tvaraus vystimosi tikslų. Tam būtina dirbti kartu. Kaip jau sakiau anksčiau, nepakanka, jog nepakaktų, jeigu ES ir jos e, institucijos nuveiktų savo darbą. Mes į procesą turime įtraukti ir valstybės narės. Ir be abejo, mums reikia partnerysčių. Čia turiu omeny ir dialogą, ir partnerystės. Jeigu aš tapčiau komisijos nare, būtent taip ir dirbčiau. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos tikrai kuo puikiausiai dirba. E, tose šalise ir regionuose, kur padėtis labai sudėtinga. aš bendradarbiaučiau su jomis, o taip pat ir su kitomis susijusiamis pusėmis tam, kad pasimokyčiau ir iš jų patirties. Manau, kad reikia vadovautis ir didžiųjų, ir mažųjų valstybių narių patirtimi. Ar yra papildomų klausimų? Taip, labai ačiū už atsakymą. Aš dar norėčiau šito pasiteirauti. Ar ketinate parengti ataskaitą? apie E, taikomų priemonių veiksmingumą, ar lėšus išnaudojamos prasmingai. Taip pat, ką galite pasakyti apie priemonės migracijos rytyje? Kokios e, priemonės būtų taikomos e, tose šalise, iš kur atvyksta daugiausia migrantų? Ačiū. Man atrodo, visą laiką uh, svarbu ir toliau gilintis tos pačius klausimus dėl tų regionų, kur konfliktai, kur padėtis e, įtempta. Kai kalbėjau su kolega, kuris atsakingas už krizių valdymą, jau sakiau, kad labai svarbu glaudžiai bendradarbiauti. Nexus projektas buvo pradėtas įgyvendinti prieš pusantrų metų ir jis jau atnešė gerų rezultatų, aišku, dar nemažai reikia nuveikti. Tai yra tik viena iš sričių, kur galime pasiekti rezultatų dirbdami kartu. Jūs taip pat turite patirties šioje srityje, aš tikrai e, melai ją pasinaudočiau ateityje, jeigu jūs man leistumėte tai padaryti. Ačiū. Toliau Miguel Urban Crespo iš GUE. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Eh, eh, kandidata. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama paskirtoju komisijos narė. Aš norėčiau toliau kalbėti apie migraciją, bet pažvelgti iš kiek skirtingo kampo. ankstesnė komisija netinkamai įvardino e, migracijos krizę, dėl to ir e, nepasiekė gerų rezultatų. Panašu, kad e, buvo siekiama ES tarsi paversti tam tikrą tvirtovę ir buvo imtasi neteisingų priemonių. Aš noriu pasiteirauti, ar savo kadencijos metu jūs ir toliau laikysitės tokios e, politikos, kad pagalba e, e, besivystančiom šalims būtų siejama su tam tikromis sąlygomis ir kaip Jūs manote, kokį poveikį tokia politika turės žmogaus teisų padėčiai? Paskirtoja komisijos narė, prašom. Ačiū. Man ES tai yra vertybių uh, sąjungą, vertybių bendruomenę. Kad ir ką mes darytumėm ES viduje, o taip pat ir už ES ribų, mes turime gerbti e, e, teisės viršinybės principą, o taip pat ir žmogaus teisės. Man tai be galo svarbu ir aš esu tvirtai pareigojusi tokiu principu vadovautis. Kaip jau sakiau anksčiau, Nemanau, kad vien tik tai sąlygų nustatymas gali išspręsti migrantų krizę ar apskritai migracijos problemas. Pavyzdžiui, paimkime kaip pavyzdį Nigerį. ar nutraukdami finansinę pagalbą mes padarysime poveikį tai šaliai. Europos komisija turėtų e, laikytis vienos migracijos politikos ir visi komisijos nariai tą politiką turėtų atstovauti. E, vystomoji, vystomasis bendradarbiavimas yra tik viena iš paketo dalių. Man tai visiškai aišku. Papildomas klausimas. E, bendryje arba sąjunga paremta vertybėmis. Bet ką tai reiškia? Tai šaliai yra skiriami milijardai, bet tai vis tiek išlieka e, viena iš skurdžiausių šalių. 10 procentų biudžeto norima skirti vystomam bendradarbiavimui. Dabar kalbama būtent apie 10 procentų. Bet ar iš to bus finansuojama ir migracijos kontrolė? Jeigu e, vystomojo bendradarbiavimo politiką siesime su migracijos klausimas, tai tiesiog e, padėtis dar labiau pablogės. Ar jūs ir toliau tą sąsąją išlaikysite ar ne? paskirtoji komisijos narė. Aš manau, kad ES visą laiką turėtų gelbėti žmonių gyvybės. Tai yra mūsų misija. Ir būtent tai mes stengiamės padaryti, vykdydami vystomą į bendradarbiavimą. Mes žinome, kad virš 700 milijonų žmonių gyvena ypatingai skurdžiai Ir mes e, vykdome vystomąjį bendradarbiavimą ne valstybių, bet būtent tų žmonių labui. Toks yra ir mano įsipareigojimas. Be abejo, aš noriu padaryti viską, ką tik galiu, kad padidinčiau finansavimą mažiausiai išsivyščiusiomis šalims pasaulyje. Mes įsipareigojame E, siekti tokio tikslo kaip 0,15, 0,2. Kol kas dėja mes to dar nepasiekime, bet būtent šią linkmę ir turime dirbti ateityje. Labai ačiū. For... Baigiame pirmąjį etapą. Na, o dabar kiti 18 e, pasisakymai dabar Rasa Juknevičiane, PP. Ačiū, man labai pozityvus atrodo jūsų ketinimai dirbti kartu su Europos parlamentu, su mumis. Todėl norėčiau kreiptis į Jūs, brangi Jūta. Apibrėžimas, kad komisija bus geopolitinė, turi užtikrinti, kad ES pristaikytų prie didžiųjų galių pasaulio. Tam reikia strateginių priemonių, e, gyvendinant mūsų prioritetus užsienyje. Jūsų įgaliojimai yra platus, tai yra partnerystės migracijai, e, parama e, priespaudą patiriančioms visuomenėms, e, taip pat kaiminystė, Baltarusija, Rusija, kokiu priemonių imsitės, kad užtikrintumėte, kad e, kaiminystė, vystimasis ir tarptautinis bendradarbiavimo priemonė padėtų stiprinti pagrindinės demokratijos vertybės, įstatymų viršenybę, gerą valdyseną ir brandolinio saugumo standartų laikymasi ES kaiminystėje ir pasaulyje. Ar remsite Europos parlamento poziciją užtikrinti, kad ši priemonė būtų veiksminga ir susteiktų jums galimybę sustabdyti paramos teikimą, jeigu partnerės šalis pažiūrė tuos paminėtus principus. E, Paskirtoja komisarė. Ačiū už šį klausimą. Žinoma, jūs galite kreipti į manęs vardu Jūta. Kaip jau sakiau anksčiau, Šiandien aš asmeniškai manau, kad turime gerbti vertybės žmogaus teisės, įstatymų viršenybę visose mūsų darbose, tiek ES viduje, tiek uh, už jos ribų. Ir man, kaip paskirtai komisariai atsakingai už tarptautinės partnerystės, tai būtų mano pagrindinės gairės. Tai yra gerinti įstatymų viršenybės ir žmogaus teisų padėtį per vystamąjį bendradarbiavimą. Kai e, Ndiki, e, aš e, šią priemonę studijuoju pastarąsias dvi savaitės ir man atrodo, kad prasminga turėti tokią naują priemonę. Turime keletą įvairių finansinių priemonių, bet per šią priemonę, kaiminystės, demokratijos paramos priemonę, mes tarsi visas kitas suliejame į vieną. Ir kadangi Europos vystimosi fondas bus biudžeto dalis, tuomet parlamentas turės daugiau galių ateityje taip pat. Ir kaip parlamentarė aš tai vertinu kaip pozityvų ženklą. Bet aš asmeniškai manau ir remdamasi pat, iš pat, savo patirtimi kaip finansų ministrės patirtimi, tai galiu pasakyti, kad e, naudodami vieną priemonę mes galime būti nuoseklesni, veiksm, veiksmingiau dirbti ir galbūt lengviau būtų suprasti ir mūsų darbą žvelgiant iš kitų subjektų perspektyvos. Todėl aš esu pasirengusi šią priemonę, kaiminystės vystimos ir bendradarbiavimo priemonę naudoti savo darbę. Papildomas klausimas. Galbūt jūs žinote, kad parlamentas yra pasirengęs pradėti tarp institucinės dėrybas dėl šios priemonės. Tačiau taryba yra patvirtinusi tik tai dalinę, dalinius įgaliojimus dėrybams. Ir gali būti, kad taryba priims priemonę paskutinę naktį dėl svarbiausių šios priemonės aspektų, šios priemonės dėl Europos kaimynystės priemonės įtraukimo Ir kokia jūsų nuomonė dėl siūlomo reglamento, jeigu taryba nuspręstų netraukti šių dviejų priemonių reglamentą, kaip užtikrins, užtikrinsite, kad esamos vystimosi priemonės restruktūrizavimas patenkintų visus tarybą, parlamentą ir partner, šalis partnerės. Pasinartoju komisijos narę. Kaip sakiau anksčiau, asmeniškai manau, kad gerai yra susijęti skirtingas finansinės priemonės į vieną. Tas pats susiję ir su Europos vystimosi fondu. Išmintinga turėti šias, šią priemonę biudžete, nes taip atsiranda galios parlamentui. Kaip patyrus politiką, aš nenoriu spekuli spekuliuoti, nes dabar esame darybų e, viduryje ir todėl nebūtų išmintinga pradėti spekuliuoti apie tai, kas būtų, jeigu kažkas būtų. Žinoma, jeigu būsiu paskirta komisijos nare, aš sieksiu bendro sutarimo tarp visų institucijų. Bet pirmiausia, turime patvirtinti daugiametę finansinę programą, susitarti dėl jos. O, Indikė, aišku, bus daugiametės finansinės programos dalis. Dabar žodis Markui Tarabela, socialdemokratai. Pone komisija, pas, paskirtai komisarė, pone Varpilainen. Norėčiau kalbėti apie vystimosi politikos nuoseklumą. Tai yra labai svarbus, garantuojant, kad ES politiniai veiksmai turėtų poveikį besivystančioms šalims. 208 straipsnėje rašytas principas labai svarbus tvariam vystimusi. Negalime panaikinti skurdo, bado, e, sveikatos problemo, jeigu nes nusikliai nesilaikysime savo e, žemės ūkio, aplinkosauginės ir socialinės politikos. E, tvaraus vystimas tikslai labai, labai svarbus. Ir mes dar neturime priemonių, kad galėtume tinkamai įvertinti tą nuoseklumą Jūsų vaidmuo bus labai svarbus siekiant propaguoti vystimasi visose kitose politikos rytise. Kaip jūs pagerinsite ES vystimosi politikos nuoseklumą kaip komisijos narė, kaip ketinate bendraviauti su Žemės ūkio ir prekybos komisijos nariais, kad būtų įdėktas mechanizmas siekiant įvertinti vystimosi politikos nuoseklumą. Ačiū. Paskaitoju komisijos narę. Ačiū. Man šis klausimas atrodo labai svarbus. Žinoma, jis yra susijęs su tvaraus vystimosi tikslais ir 2030 metų darbo tarkė. Kaip jau sakiau šiandien, tvaraus vystimosi tikslai man yra kompasas. Tai turėtų būti tie pagrindai visam visamajam bendradarbiavimui, bet jūs teisus, žinoma nes ES kairioji turi žinoti, ką daro dešinioji ranka. Nepakanka vien tik tai sustelkti į vystamąjį bendradarbiavimą. Jeigu norime pasiekti tvaraus vystimosi tikslų gyvenimo šalise partnerėse, reikia nepamiršti prekybos, žemės ūkio, visa tai turi būti bendro požiūrio dalis. Žinoma, bendradavimas su kolegos kolego, kolegijoje, su e, prekybos komisijos nariu ar žemės ūkio pali, pali, e, nu, politikos nariu labai svarbu tokiam politikos e, nuoseklumui ir dar, darnai komisijoje. Viena priemonė tai galėtų būti nacionalinės ir regioninės strategijos, su kuriamis mes e, bandome padėti mūsų partneriams. Manau, kad tokiu būdu mes galime padėti jiems taikyti tokį visapusišką požiūrį į tvaraus vystimosi tikslų siekimą. Papildomas klausimas. Pastarą metų vertinimai rodo, kad ES e, delegacijos šalise partnerėse nepakankamai vaidina vaidmenį vertinant vystimosi politikos sėkmes. Kaip jūs dirbsite su mūsų atstovais tam, kad e, elgtis e, dar darmė e, atsirastų išorės veiksmų tarnybos darbe. Paskirtoji komisarė, prašom. Jau sustikau su e, vyriausiai galiuotiniu vicepirmininku Boreliu keletą kartų, mes puikiai padiskutavome ir esu įstikinusi, kad sugebėsime dirbti kartu Manau, kad vystomasis bendradavimas turi būti išorės santykių dalis. Ir mano nuomonė yra tai, kad ES pirmiausia turi atlikti bendrą analizę, įskaitant ir geopolitinę analizę apie tai, kas vyksta pasaulyje, po to numatyti bendrą strategiją, pagrįstą tokią analizę ir po to tą strategiją įgyvendinti per savo programas esu pasiryžusi dirbti kartu su vyriausiai įgaliotiniu ir esu įsitikinusi, kad mūsų bendradavimas bus labai geras. Toliau žodis Krisula Zakaropulų. Renew frakcija. Ačiū. Labadiena, ponia Urpilajan. Aš esu štai čia Labai džiaugiuosi pirmą kartą e, matyti, jeigu neklistų, moterį, kuri bus atsakinga už vystimosi politiką ateityje. Kaip jūs žinote, aš skaičiau jūsų atsakymus apie lygybę, apie moterų švietimą, jų įgalinimą ir kovą su smurtu prieš moteris. Puikiai žinote, kokia kokie yra, kokios yra problemos sveikatos srityje, prieigos prie kontracepcijos, mm, smurtas šeimoje. Tai yra ne tik e, e, grėsmė gyvybei, bet taip pat ir grėsmė jų galimybei e, gauti švietimo ir apskritai jų ateičiai. Norėčiau paklausti jūs, kaip jūs ketinate dirbti kokias politinės priemonės taikysite, palaikydama dialogą su šalimis partneriais ir kaip bendradabiausite su pilietinės visuomenės organizacijomis dirbančiomis šioje srityje. Prašom. Labai ačiū už tokį svarbų klausimą. Seksualinė reprodukcinė sveikata bus mūsų darbo vienas iš prioritetų lyčių lygybės siekimo kontekste. Ir aš noriu padėkoti tą progą dabartiniam komisijos nariui Mimicai už darb, jo darbą susijusiu su lyčių lygybė. Žibinto iniciatyva yra labai svarbi ir aš ketinu šią iniciatyvą toliau tęsti. Manau, kad šioje srityje, tai yra lyčių lygybės e, e, srityje, mums reikia stiprių partnerysčių visame pasaulyje. Žinoma, turime bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis, nacionalinėmis vyriausybėmis ir taip toliau. Nes tik ben, per bendradarbiavimą galėsime pasiekti rezultatų. Tai žinoma, labai svarbu mums visiems, europiečiams ir kitų šalių piliečiams na, turėti galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Aš norėčiau gerinti šią situaciją taip pat dirbdama komisijos nare. Nes galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas yra e, viena pagrindinių teisių Ir tai turėtų būti viena iš pagrindinių teisų ir mūsų šalise partnerėse. Papildomas klausimas. Mūsų atsak, atsakymę paminėjote taip pat galima lyčių veiksmų planą numeris 3. Mano klausimas yra toks. Jeigu jūs negalėtumėte jo parengti, kokį kitų priemonių galėtumėte pasiūlyti, kad e, kad e, lygybė tarp žmonių būtų ir toliau prioritetas. Galiu pažadėti Jums e, parlamento akivaizdoje, kad parengsime lyčių veiksmų planą numeris 3. Tai aš esu pasiūliusi ir esu pasiryžusi įrengti. Manau, kad tai yra ta priemonė, kurią mes turime parengti, kad galėtume kovoti už lyčių lygybę. Toliau žodis Lukas Mandel. PP. E Ačiū pirminkė, sveikinu ponę Urpilainę e, su paskirimu dirbti komisijoje ir noriu padėkoti Jums už Jūsų pareikštus įsipareigojimus parlamentarizmui, kurios parodėte šiandien ir e, už Jūsų ryštą remti žmonių žmonės, žmonių gyvenimus. Aš manau, kad tai nėra klaus, techniniai klausimai, tai yra klausimai apie jūsų politikos prioritetus ir todėl noriu paklausti, ar žinote, kad viskas susiję su ekonomika, nes žmonių galimybės yra susijusios su ekonomika. Turėtume ekonominių e, pajėgumų žmonės gali pasiekti daugiau, ypač jeigu jie gauna tinkamą švietimą, tinkamą mokymą. Na, švietimas ir įstatymų viršinybė tai yra svarbiausia. Kokių priemonių imsitės, kad sustiprintumėte švietimo galimybės besivystančiose šalise, nes e, būtent to turėtumėte siekti pasauliui. Ačiū, kaip minėjau pradinėje kalboje, esu dirbusi mokytoja prieš tapdama politiką, politikė ir Tame darbe aš asmeniškai patyriau, kaip švietimas gali keisti žmonių gyvenimą. Ir žinau, kad turime būti, aišku, įsipareigoję tam. Aš esu pasirengus tą padaryti asmeniškai, kad panaudotume indikį priemonę 20 procentų finansavimo skirtume žmonių vystimuose tai man svarbu. Kas man kelia nerima, tai yra švietimo kokybė, nes kalba ne tik apie galimybę mokytis, bet kyla klausimas ir dėl švietimo kokybės. Prieš kiek laiko gavome Pasaulio banko ataskaitą, kurioje sakoma, kad dėja Labai daug žmonių, kurie netgi ir dalyvauja švietimo sistemoje, jie nemoka nei skaityti, nei skaičiuoti. Todėl aš manau, kad reikėtų daugiau skirti dėmesio ir finansavimo kokybei, švietimo kokybei. Tai yra labai svarbu. Man visiškai aišku, kad švietimas yra raktas mažinant skurdą. Ir tai dėl to bus mano na, prioritetas. Papildomas klausimas. Labai ačiū už atsakymą. Norėčiau giliau pažvelgti į lyčių lygybės klausimus. Galbūt tai yra ir kultūrinis klausimas. Ar mergaitės turi tiek pat galimybių kaip berniukai? būdami vaikais ar netgi suaugusiais, kai kalbame jau apie švietimo galimybės. Kuriuose srityse jūs nuomonė, su kuriais komisijos nariais galėtumėte bendradarbiauti, kad įgyvendintume ES įsipareigojimus daryti įtaką kitose pasaulio dalise, skleidžiant Europos vertybės, kas reiškia taip pat ir vienodos teisės vyrams ir moteriams švietimo srityje ir ateities galimybės. Ačiū Jums už žodžius dėl kokybės, nes tam kokybė užtikrinti reikia ir gerų mokytojų, o Jūs tai puikiai žinote, kadangi pati esate buvusi mokytoja. E, Paskirtoja komisarė. Žinome, e, komisijos narė, narė atsakinga už lyčių lygybę vaidins labai svarbu vaidmenį, bet taip pat sakyčiau, kad lyčių pusiausvėros požiūris turėtų būti bendras visos komisijos nariams. Norėčiau pasidalyti savo patirtimi, kai prieš kiek laiko lankiausi pabėgėlių stovykloje Gambeloje, Etijopijoje. Ta patirtis buvo labai stipri, nes stovykloje gyvena virš 90 tūkstančių žmonių, kas buvo Ypač liūdinantis dalykas, kad pusė tik tai vaikų, kurie gyveno stovykloje, galėjo eiti į mokyklą. Ir žvelgiant šios perspektyvos, galiu pasakyti, kad jau kalbėjausi su komisijos nariais atsakingais už krizių valdymą. Kalbėjome apie tai, kad turime pagerinti galimybės mokytis moterims, merginoms, ypač pabėgėlių stovyklose. Nes svarbu ir tai, kad žmonės gyventais laikose galėtų mokytis. Tai yra tik vienas, e, žinoma, pavyzdžių, galima būtų pateikti jų daug. Ir Francesco Maggiorino, SND. Pier Francesco Maggiorino, socialdemokratai. Ačiū pirmininkė, paskirtoji komisijos narė. Man buvo labai malonu išgirsti daugelį dalykų, kuriuos jūs pasakėte, bet aš noriu sutelkti ties vienu dalyku. Pastaraisiais metais mes matome kaip keičiasi ištekliai skiriami vystomajam bendradarbiavimui. Ir mes per, perėjome prie intervencinių veiksmų, kaip blokuoti ir kontroliuoti sienas, bet neužtikrinama, neužtikrinamos visiškos žmogaus teisų apsaugos garantijos. Ir Europos ir parlamentai neturi tinkamos kontrolės. Ir viena iš priemonių šioje srityje buvo patikos fondai. Tai yra labai lankščios struktūros sistema, už tų fondų, mano manimu, slypi didelis neiškumas dėl to, kaip yra naudojami tie pinigai, nes, pavyzdžiui, Libijos pakrančio apsaugos pareigūnai gavo finansavimą iš tos sėties, bet tai su vystumojo bendarbiavimo politika iš vis nesusiję. Tai aš norėčiau paklausti, ką Jūs apie tai galvojate. Kam skirti tie patikos fondai ir kaip būtų galima galbūt kažką pakeisti? Paskitoja komisijos narė. sorry. <clears throat> uh, I think for me it's a... Man svarbus yra ir šalies tranzito, e, tranzitinės šalies paramos klausimas. Nes, kaip žinia, 85 procentai migrantų gyvena besivystančiose šalyse. Ir aš manau, kad per vystomą į bendradarbiavimą mes taip pat galėtumėme paremti ir kilmės šalis, bet taip pat ir tranzito šalis. Aš žinau, kad Afrikos patikos fondas šiek tiek skaldo Europos parlamento narius. Ir aš matau, kad, ir kaip jau minėjau, skaidrumas man yra labai svarbi vertybė. Taip pat aš suprantu, kad ateityje, aišku, jeigu gal, galvosime apie tai, kokia bus Afrikos patikos fondo ateitis arba bendrai įvairių patikos fondų, kokia galima ateitis, tai aš manau, kad čia parlamentas turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį. Taigi žiūrėsime, kaip viskas klostysis ateityje. Aš nežinau, kokie yra planai Bet esu įsitikinusi, kad jūsų parlamentarų vaidmuo yra labai svarbus, jis turi būti stipresnis nei yra dabar. Papildomas klausimas? Aš norėčiau dar labiau akcentuoti šį aspektą, nes nelabai suprantu, ar mes sutarėme dėl to, kad reikalinga įtraukti parlamentą į į tai, kad būtų tiesiogiai kontroliuojami tie fondai, kad galėtumėme užtikrinti darnumą tarptų patikos fondų. Ar sakytumėte, kad tokios finansavimo priemonės, kaip kad tie pinigai, pavyzdžiui, kurie buvo skirti Libijos pakrančio apsaugos pareigūnams, kad tai nesuderinama su patikos fondais, nes tiesiog tai nėra teikiama parama tranzitiniai šaliai. O jūs minėjote, kad tokia parama yra labai svarbi. Tai taip pat turėtų būti panaudojama ir sienų apsaugoms. Politikos darnumas ir nuoseklumas yra svarbu. Ir kaip sakiau anksčiau, privalome užtikrinti politikos darnumą visame kame. O kalbant apie parlamento vaidmenį, aš Suomijos e, parlamente dirbau daugiau nei 16 metų, tai aš tikrai labai gerbiu jūsų darbą. Jūs esate išrinkti žmonių. Mane paskirėte jūs, jeigu galėčiau taip, teikt, galėčiau taip teikti. Bet jūs išrinko žmonės, jūs jiems atstovaujate. Taigi, šią prasme visame, kame ką aš darau, aš visuomet ypatingai vertinu parlamento darbą. Ir aš esu pasirengusi ieškoti įvairių iniciatyvų, kaip būtų galima sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Ačiū. Dabar žodis Briselbergė Ferfalė, žalieji. Sėdžiu už jūsų. Sveiki. <laughs> Sveiki ponė komisijos paskirtoji narė. Išrinktosios pirmininkės skiriamuosiuose raštuose e, priekybos rytyje kalbama apie tai, kad reikia teikti prioritetą ES e, partnerystiai su Afrika. Ilgalaikis tikslas yra numatytas, e, kalbant apie laisvą priekybą tarp dviejų žemynų. Pieno produktų eksportas nedidelėmis kainomis į vakarų Afriką rodo, kokia kyla didžiulė rizika kai bus liberalizuojama žemės ūkio produkcijos priekyba, nes labai dažnai naikinama vietos e, pieno produktų gamyba. Tai ypatingai paliečia moteris, kurios labiausiai užsima pieno produktų gamybą tose šalyse. Paskitoje komisijos narėje. Kaip Jūs vertinate Afrikos šalių galimybę imtis priemonių, kuriomis būtų galima išsaugoti šeimos tvarius ūkius? nes jiems kyla didžiulė rizika dėl e, to, kad žemoms kainomis yra eksportuojama žemės ūkio produkcija iš ES. Ir kaip būtų galima įvesti Europos žemės ūkio produkcijos importo apribojimus tam, kad būtų išsaugota vietos gamyba ir galbūt kainos turėtų būti didesnės, kalbant apie eksportuojamą žemės ūkio produkciją iš ES. Dėkoju. Paskitoju komisijos narė women... Taip, moterų ekonominis įgalinimas irgi man yra labai svarbus prioritetas. Ir visi, kurie lankėsi Afrikoje, tikriausiai matė, kad ten tikrai labai daug tokių mažų šeimų ūkių, kurie užsima žemdirbystę. Taigi mes žinome, kad tai yra labai svarbus dalykas Afrikai. Aš esu pasirengusi imtis naujų priemonių Taigi mano atsakymas taip, esu pasirengusi. Ir vienas, viena galimybių ir yra ta nuosekli strategija Afrikos atžvilgiu. Apie ją aš minėjau ir pati, ir jį įrašyta į mano skiriamosius raštus. Ir aš manau, kad ta nuosekli, išsami strategija Afrikos atžvilgiu turi įtraukti ir žemės ūkio sektorių, ir priekybą. Mes taip pat turime įtraukti ir aplinkos sauginius aspektus Taigi manau, kad tokia strategija mums suteikia naujų galimybių taipogi paremti žemės ūkį ir Afrikoje. Tai, manau, yra tokia viena iš naujų priemonių, kurią galėsime pasinaudoti. Papildomas klausimas? Kiek ES ketina sureaguoti tam, kad investicijos į ES žemės ūkį būtų daromos atsižvelgiant į privačių ir vieš, priešasis, viešasis partnerystės, bet kad nebūtų naikinami e, maži ūkiai, nes matome, kad įmonės labai dažnai, tos stambiosios korporacijos, daro spaudimą vyriausybėms, kad būtų priimti jiems palankų sprendimai paskitoje komisijos narė. Jūs minėjote labai svarbų dalyką. Jūs paminėjote privatų į sektorių ir apie jį, man atrodo, mes šiandieną dar daug nekalbėjome. Nes jeigu mes norime pasiekti tvaraus įstymosi tikslų iki 2030 metų, mes turime įtraukti privatų į sektorių. Jis yra būtinas. Nes priešingo atveju mes nepasieksime tvaraus įstymosi tikslų. Ir aišku, kas jau buvo padaryta per Alijanso iniciatyvą, kurios ėmėsi pirmininkas Junkeris. Aš manau, kad rezultatai pasiekti yra visai neblogi. Tačiau per ateinančius metus mes turime daugiau užsitikrinti investicijų į Afriką ir taip pat į privat, privatus sektorius turi būti įtrauktas į tai. Ir pateiksiu vieną pavyzdį. Afrikoje į pietus nuo Saharos dykumos 80 milijonų naujų darbo vietų turi būti sukuriama kasmet, jei norime įdarbinti tuos jaunus žmonės, kurie patenka į darbo rinką. 80 milijonų darbo vietų kasmet. Taigi visi puikiai suprantame, kad netgi jeigu ir pavyktų padidinti viešai finansavimą vystamajam bendradarbiavimui, vis tiek neišgyvensime. Dėl to reikia įtraukti privatų į sektorių. Ir aišku, turime uh, taip pat turėti aiškius reglamentus ir taisyklės. Ačiū. Norėčiau informuoti komiteto narius ir paskirtąją komisijos narę, kad jau įpusėjome. Pusė klausimų jau įveikėme. Visai neblogai, bet dar liko 12 klausimų, kurie, kurie mūsų laukia. Dominik Bild, ID e frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė. Jūsų strategija Afrikos klausimų turi būti susijusi su realybė, nes matome, kad ES vykdo dėrybas po kotonių susitarimo ir matome, kad ta sistema, tos dėrybos yra gan silpnos. Matome naujas valstybės - Kinija, Rusija ir taip pat matome, kas vyksta pasaulio ekonomikoje, dabar matome, kas vyksta Junktinėje karalystėje, euro krizė, breksitas. Visa tai iš tiesų apriboja mūsų politikos modelį. Matome, kad Junktinė karalystė, pažiūrėjau, visuomet buvo labai svarbi, kalbant apie diplomatinius, karinius ir priekybinius santykius su Afrika. 15 procentų vystomo bendradarbiavimo lėšų Junktinė karalystė skyrė 14-16 metais vystomajam bendradarbiavimui Europos Sąjungoje. Taigi, tam, kad būtų pasiektas 0,7 procentų tikslas nuo bendrų nacionalinių pajamų e, skirtų vystomajam bendradarbiavimui. Ir 17 metais Vokietija paskelbė apie maršalo planą Afrikai. Tačiau matome Sahelio regi regione finansiniai įsipareigojimai ne, ne visuomet vyksta realybė. Tai klausimas labai paprastas. Ar jūs esate numačiusi, kiek breksitas paveiks ES ir Afrikos žemynų santykius po kotonių? Ir ką ketinate daryti? Paskatoja komisijos narė. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie Brexitą, aišku, tai yra Junktinės karalystės žmonių valia ir politikų klausimas. Bet aišku, Junktinė karalystė buvo labai svarbus donoras. Ir ypač Junktinės karalystės nevyriausybinės organizacijos atlieka labai svarbų darbą vietoje Taigi šią prasme aš tikiuosi, kad bet kuriuo atveju Junktinė karalystė ir toliau išliks gera partnerė mums vystomo bendarbiavimo srityje. Tačiau, kaip žinia, yra daug klausimų susijusių su breksitu, taigi aš manau, kad e, man kaip ir ne, ne, nepriguli šiandieną spekuliuoti apie tai, koks galimas breksito rezultatas, bet uh, Aš matau, kad tas darbas, kurį atlieka Junktinė karalystė vystomo bendradarbiavimo srityje, tikrai yra labai vertingas ir aš tikiuosi, kad mes galėsime tęsti savo bendradarbiavimą bet kuriuo atveju. Ačiū. Norėčiau pasakyti vieną techninį dalyką. Kai užduodame klausimą ir jūs laikote ausinės ant pečių, e, prašymas yra nusimti ausinės, kai užduodate klausimą. Kai užduodate klausimą, tiesiog e, pasidėkite ausinės šalimais. Tada viskas bus puiku. Tęsėme. E, dabar papildomas klausimas. Papildomas klausimas. Tiesiog e, vertėjai prašė, kad kai jūs ausinės laikote tiesiog per arti burnos, jie, jiems trukdo suprasti. Dėl to prašymas tiesiog ausinės nusimti, kuomet užduodate klausimą, kuomet kalbate. Merci. Follow up?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 Aš norėčiau paminėti Kristis grupės dokumentą, kuris yra susijęs su jungtinių tautų diplomato e, vertinimais, kad Kinija, pažiūrėjau, skiria labai daug lėšų Afrikai. ES 20 milijardų eurų e, skiria per metus. Ir norėčiau paklausti, kokios čia reiktų imtis politikos. Uh, nes panašu, kad ES pralaimėjo svarbiausiame mūšyje - mūšyje dėl vieš, palankios viešuosios nuomonės, nes panašu, kad kitos partnerės yra vertinamos palankiau. Paskitoja komisijos narė. Person... Aš nemanau, kad mes pralaimėjome kokį nors mūšį. ES yra didžiausia donorė pasaulyje 2018 metais, man atrodo, mes 14 milijardų eurų skiriame vystomajam bendradarbiavimui ir kartu su valstybėmis narėmis 70 milijardų eurų skiriame vystomajam bendradarbiavimui. Tai yra milžiniška suma, tačiau dėja reikia daugiau, nes iššūkiai yra milžiniški. Taigi dėl to Aš ir minėjau privataus sektoriaus vaidmenį, nes mano manimu turime daugiau investuoti į Afriką. Ir taip pat turime įtraukti ir privatų į sektorių. Kalbant apie Afrikos vaidmenį, aš manau, kad Afrikos ateitis yra ir Europos ateitis, nes šie du žemynai yra susiję tarpusavyje. Taigi, aišku, aš norėčiau pakeisti naratyvą, kaip jau minėjau savo kalboje. 1,2 milijardo žmonių gyvena Afrikoje, pusė jų yra jaunesnė nei 25 metų. Tai yra galimybių žemynas. Ir aišku, mes turime paremti tą pozityvų naratyvą. Dabar žodis Černieckiui, EKR frakcija. Ačiū pirmininkė, ponė vicepremjerė, paskirtoji komisijos narė. Prieš. Prieš. Kai jūs, kai jūs atsakysite į mano, prieš atsaky, atsakydama į mano klausimą, norėčiau jūs dar kreiptis kitos e, jūsų kalba, suomių kalba. Bet norėčiau vieną klausimą dar svarbu užduoti savo politinės frakcijos vardu ir, ir kalbėsiu dabar lenkiškai nes gerbiu kalbų įvairovę Europos parlamente. Taigi, aš buvau Europos parlamento parlamentinės asamblėjos um, ES AKR parlamentai narys ilgą laiką ir dabar kalbame apie partnerysčių susitarimus tarp ES valstybių narių ir AKR šalių ir tos dėrybos yra pasistumėjusios. Tačiau pastaruoju metu mūsų parlamentas išsakė šiokių tokių būkštavimų ir neramumų dėl to, kad tas dėrybų procesas yra lėtesnis nei buvo tikimasi, nes matome, kad yra tam tikro skepticizmo iš AKR šalių partnerių pusės. Ir mes kreipėmės į Europos komisiją prašydami įkvėpti naujos dinamikos į šį procesą. Ką Jūs apie tai manote? Paskirtoji komisijos narė. Man atrodo, labai svarbu pasiekti susitarimą po kotonių, užbaigti dėrybas e, dėl visų naujų starimų po kotonių susitarimo. Ir, kaip sakiau, kalbant apie Afriką, Latino Ameriką, Karibų regiono šalis, Azijos šalis, visos jos mums yra labai svarbios partnerės. Ir žinoma, jeigu būsiu paskirta komisijos nare ir pradėsiu darbą lapkričio pirmąją dieną. Tikiuosi, tai, tai bus mano darbo atvarkėje prioritetas - pabandyti užbaigti postkotonių dėrybas. Aišku, tikėdamas ir jūsų parlamento bei kitų institucijų paramos. Papildomas klausimas? Ačiū. Kitos? Puiku. Toliau. Hildegard Bentelė, EPP. dalis komiteto narių jau buvo nuvykę į New Yorką praėjusią savaitę ir mes ten pajutome, kad daug vilčių siejama su ES, jos vertybėmis ir noriu e, pateikti klausimą. E, e, kaip ketinate laikytis nuseklumo dirbdama su valstybėmis narėmis? Mes daug dirbame ir su jungtinėmis tautomis, Ką jūs ketinate daryti, kad būtų geriau gyvendinamos bendros programos, kad kartu e, laikytumėmės tų pačių prioritetų, bendradarbiautumėm su svarbiausiamis šalimis? Taigi, ką reikėtų daryti, kad ES būtų dar rimčiau vertinama vystomojo bendradarbiavimo srityje ir e, kokie veiksmai atneštų dar geresnių rezultatų paskirtoji komisar, e, komisijos narė. Ačiū. Tai tikrai labai svarbius, svarbus požiūrio taškas. Be e, politinio nuoseklumo mes nepasieksime tvaraus vystimosi tikslų. Kaip jau minėjau anksčiau, 2030 m. darbo tvarkė yra tam tikras kompasas, tam tikras pagrindas tam tikri rėmai, per kuriuos mes turėtumėm vertinti e, e, įvairias politikos kryptis, kuriomis dirbame. Be abejo, ES institucijos negali dirbti vienos, į procesą turi įsitraukti ir valstybės narės. Bendras planavimas, bendras programavimas ir bendras rezultatų vertinimas tikrai svarbus. Tai yra svarbi priemonė, kurią turėtumėm naudoti. Valstybės narės ėmėsi įvairių strategijų dėl tvaraus vystimosi tikslų. Štai ir Suomija e, tokių tikslų siekia. Mes galėtumėm pasidalinti pavyzdžiais, E, ką daro įvairios valstybės narės. Galbūt galėtumėm pasimokyti ir iš kitų šalių. Jūs teisi, be politinio nuseklumo, skaitant ir žemės ūkį, priekybą, išorės santykius, mes negalėsime pasiekti tvaraus vystimosi tikslų. Tai svarbiausia. Ar yra papildomų klausimų? dėl um, biudžeto ir paramos iš biudžeto. Dabar ne visada ta parama iš biudžeto yra tikslinė, kaip jūs ateityje ketinate šią problemą spręsti. Paskartoju komisijos narė, prašom. Parama iš biudžeto yra tik viena iš paketo priemonių, tas pats bus ir ateityje. Visiškai sutinku su jumis, kai e, naudojame paramos iš biudžeto priemonę, svarbu užtikrinti e, labai didelį skaidrumą. Na ir mes turime pažvelgti ir tai, ką daro e, mūsų partnerė šalis su parama iš biudžeto. Jeigu vyksta korupcija, turime nutraukti finansavimą ir stebėti, kas atsitiko. Bet taip pat žinau, kad per paramą iš biudžeto mes pasiekėme gana neblogų rezultatų. Taigi manau, kad ir ateityje tai bus viena iš priemonių, ne vienintelė, bet viena iš priemonių esančių pakete. Katrin Šabon, prašom. Ačiū, ponia pirminkė, ponia paskirtoji komisarė. E, sveika atvykusi. 2002 metais Žakas Širakas e, deklaravo, e, sakė, kad mūsų namai dega po tos dramatinės diagnozijos, kurią klimato ekspertai paskelbė praėjusią savaitę. Ta pati galima pasakyti dabar apie vandenynus kurie tokie svarbus e, klimato kaitai. Temperatūra kyla, e, vandeninai rūšėja, trūksta juose degonės, daug e, taršos, plastikų, o Baltijos šalyje tai yra didžiulė problema. Taigi, o situacija vis dar blogės, blogės visai žmonijai. Tai ypač svarbu žmonėms, kurie gyvena pakrantės ar salose, jie yra pažeidžiamiausi E, tokiems pokyčiams. Ar nemanote, kad yra labai svarbi tema ES? Pirmiausia, visą tai pirmą mes esame didžiausia jūrų zona ir didžiausia donorė. Ar tai nereiškia, kad mums reikėtų mobilizuoti ir partnerės šioje srityje? Fully... Aš visiškai sutinku su tuo, kad vandenynai yra esminės svarbos. Uh, Ne vien tik dėl to, kad praktiškai visą savo gyvenimą e, gyvenau e, pakrantėje. Jūra visada buvo svarbi mano gyvenimo dalis, ypač kai buvau jauna. Manau, kad jūs teisi. Vandenynai e, E, teikia ir maistą, taip pat užtikrina ir ekonominį augimą darbo vietas, tačiau tuo pat metu mes turime suprasti, kad jūrų ekosistemams iškilo grėsmė. Ir e, klimato kaita joms daro vis didesnį poveikį. Aš žinau, kad ES remia vandenynus, e, skiria apie 720 milijonų eurų. Tai yra gana daug ir galiu pasakyti, kad ateityje man šis klausimas išliks e, labai svarbus. Ar yra papildomas klausimas? Norėčiau patikslinti iš tikrųjų, kad reikia atgaivinti jūrų ekosistemas bet taip pat žmonės turi turėti galimybę plėtoti jūrų ekonomiką. Jūs sakėte, kad 1950 metais 80 procentų žmonių gyvens pakrantėse, taigi tai jiems teks gyventi, reikia, kad, gyvent, kad okeanai būtų išsaugoti, nes turizmas, mytyba, visa tai ir energija, atsinaujinti energijas iš vandenynų yra svarbu. Tai iš tikrųjų svarbi tema. Esame daug investavome į vystimąsi, galbūt nepakankamai investavome į pakrančio ekonomiką. Paskirtoji komisijos narė. Kaip ir sakiau, maniau, manau, kad apie 720 milijonų eurų skiriame vandenynams, galime galvoti, pagalvoti apie tai, ar to pakanka ar ne. Aš manau, kad nepakanka. Vandeninai ir žvejyba, žuvininkystė turėtų patekti į žaliai susitarimą. Kaip jau sakiau anksčiau, atsaking, atsakydama į kitą klausimą. Kai atsakiau į ponios e, Rivazį klausimą, svarbu atsižvelgti ne vien tik tais į žalio susitarimo vidinius aspektus, bet ir išorinę dimenciją. Vandenynai turėtų, ir, ir žuvininkystė turėtų patekti į žalio susitarimo išorinę dimenciją. Reikėtų kalbėti apie aplinką plačiają plasme, klimatą. Tai turėtų būti mūsų prioritetas per ateinančius metus, kai e, dirbs e, naujoji komisijos sudėtis. Commissioner designate. Um, your portfolio talks about. Louise Stegman Bryce. Stedman Bryce. Norėčiau prisiminti dėrybas dėl uh, Brexit. Kaip jūs uh, ketinate siekti uh, tvarių partnerysčių, kai jūsų modelis tarsi atmetamas? Dabar e, Junktinė karalystė nori tiesiog paprastai pasitraukti, sudarydama paprastą partnerystę. Tai būtų geriausia visiems. Mano klausimas štai koks. Ar jūs įsipareigosite ištaisyti tą žalą, kurią padarė ankstesnioji komisija? Ir dar vienas klausimas. Ar jūs įsipareigojate e, pakeisti ES požiūrį į Brexit. Mes norėtumėm siekti paprasto susitarimo paprastos partnerystės. Paskirtoji komisijos narė. Turiu pasakyti, kad Brexit nebuvo mūsų sprendimas ir tai nebuvo mūsų pasirinkimas. Kaip ir ponas Barnie ir ponas Juncker jau sakė anksčiau, aš dėl to apgailę stauju, bet aš tokį sprendimą gerbiu. jeigu e, Junktinė karalystė nepasitrauks prieš man e, pradedant eiti e, komisarės pareigas, aš tęsiu pradėtus darbus. Aš nežinau, kaip mums pavyks susitarti su Junktinė karalystė dėl tvarkingo pasitraukimo. Nebūtų tinkama iš mano pusės dabar spėlioti apie tai, kaip bus bendradarbiaujama ateityje. Bet jau, kaip sakiau, poniai Bilder, aš uh, gerbiu tą darbą, kurį dabar e, veikia Junktinė karalystė dėl vystomojo bendradarbiavimo ir aš e, tikiuosi, kad bet kokiu atveju ateityje mes galėsime būti partnerės. Papildomas klausimas. Be abejo, Junktinės karalystės žmonės nusipelno kažkokio atsakymo paskirtoji komisijos narė. Aš manau, kad mes pasižiūrėsime, kas atsitiks ateityje. Toliau e, Karlo Zorinjo iš SND, prašom. Gerbiamoji paskirta komisijos narė, sveika atvykusi pas mus. Jūsų buvo paprašyta sukurti visapimančią holistinę strategiją dėl Afrikos darbai e, su AKR šalimis tesiami. E, su tuo siejama ir daug ekonominių, investicinių galimybių. Bet e, kaip, kas atsitiks su tvarumu, tvariu vystimusi. Tai yra labai svarbus dalykai. Mes negalime išspręsti e, e, skurdo problemos, žvelgdami tik tais į ekonominius ir investicinius aspektus. Aš noriu pasteirauti, kaip jūs ketinate bendradarbiauti su vyriausiu galiotiniu, e, spręsdami Afrikos tvarumo klausimus, taip pat kaip ketinate spręsti um, E, mineralų iš e, konfliktų zonų e, klausimą ir taip pat, kuo prisidėsite prie aplinkos Afrikoje saugojimo. Ačiū. Manau, kad tikrai pateikėte svarbų klausimą. Man tvarus vystimasis reiškia e, tvarus vystimasi socialinė e, aplinkosaugos ir ekonominė prasme. Taip aš suprantu tvarų vystimasi, reikia įtraukti visus šiuos aspektus - socialinį, aplinkos ir ekonominį. Tai turi būti įtraukti tvarų vystimasi. Kaip jau sakiau, tai yra pagrindas mūsų bendradarbiavimui. Mano kolega vyriausias įgaliotinis Borel taip pat vadovaujasi tokia pačia minti. Mintimi. Aš esu įsipareigojusi vadovautis tokia programa ir kiti komisijos nariai taip pat yra prisėmę tokius įsipareigojimus. Mes dabar turime pasirūpinti tokią programą įgyventinti. dėl praėjusios savaitės susitikimo New York'e. Aš manau, kad mes turime padaryti daugiau, kitaip nepasieksime tvaraus vystimosi tikslų iki 2030 pabaigos. Dėl Afrikos strategijos. E, išsami strategija Afrika yra tik viena priemonė. Tai yra tik viena iš priemonių siekti partnerystės su Afrika ir tvaraus vystimosi tikslų tai turėtų būti išsami strategija tam, kad būtų galima įtraukti vairius politikos sektorius. Tai turiuomenį ir priekybą, ir žemės ūkį, ir aplinką, aplinkos apsaugą ir taip toliau. Kartu su vyriausiu įgaliotiniu komisijos pirmininko pavaduotoju Borel aš jau pradedu rinkti tokią strategiją, bet e, noriu pabrėžti, kad Visi komisarai prisėmė tokius įsipareigojimus. Tai negali būti mano vykdomas procesas ar kito komisaro vykdomas procesas. E, į šį procesą turi įsilieti visi komisijos nariai. Papildomas klausimas. Ačiū už jūsų aišku atsakymą. Dėl akar partnerystės svarbu, kad būtų palaikomas dialogas su visomis šalimis, e, e, su kuriomis buvo palaikomas tarp parlamentinis dialogas, taip pat ir e, su kuriamis buvo sudarytas kotonių susitarimas. Svarbu, kad Europos parlamentas stebėtų, kaip įgyventinami projektai. AKR šalis likščiol e, vertinamos kaip vienas šalių blokas bet kaip prasidėjus periodui po kotonių susitarimo, e, jūs, ketinsite, jūs įgyvensite tą idėją dar dėl tarp parlamentinių delegacijų. Ačiū. Aš daug metų, 16 metų dirbau parlamente ir tikrai labai gerbiu jūsų darbą. Kalbant apie AKR bendradarbiavimo ateitį ir parlamentinę dimensiją, tai e, ji privalo būti įtraukta į bendradarbiavimą. Aš žinau, kad dabartiniuose planuose buvo ta mintis, kad reikėtų trijų regioninių asamblėjų – ne tik vienos, ne vienos, o trijų regioninių asamblėjų. Aš manau, kad man svarbiausia pasirūpinti, jog kokiu nors būdu ar vienaip ar kitaip parlamentinė dimensija būtų išlaikyta. Ir be abejo, mes E, tą aptarsime lapkričio pradžioje, jeigu aš pradėsiu savo darbą. Ir tikrai pasistengsiu e, dalyvauti tarp parlamentinėje asamblėjoje lapkričio mėnesį Ugandoje. Evakovič, EPP, Kopač. Ačiū. Gerbiama ponė Urpilainen, sveika, atvykė, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl e, e, finansavimo Afrikai, Karibų e, jūros regiono šalims, ar jis bus išlaikytas ir uh, busimoje finansinėje perspektyvoje iki 2027 metų e, pabaigos. Ir noriu pasteirauti, ar nevyriausybinės organizacijos įgyvendinamos įgyvendinančios įvairius projektus šiuose regionuose gali būti tikros, kad turės finansavimą. Ačiū. Aš žinau, kad e, pirmininkaujantį Suomiją dabar tikrai daug dirba rengdama naują finansinę programą Mes labai atidžiai stebime, kas vyksta, kaip mes galėsime e, finansuoti e, e, tvarų vystimąsi, humanitarinę pagalbą. Viskas priklausys nuo to, kaip atrodys daugiametė finansinė programa. Daugiametės finansinės programos sudėtis įtakos mūsų finansavimo galimybės. Aš džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlymas, e, kad buvo patiktas komisijos pasiūlymas dėl e, pagalbos humanitariniam bendradarbiavimui padidinimo. Na ir dėl nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės, e, visuomen, pilietinės visuomenės įtraukimo. Aš pat pati esu dirbusi nevyriausybinėje organizacijoje Suomijoje ir tikrai manau, kad nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbios partnerės. Tikrai norėčiau su jomis bendradarbiauti ateityje. Ar bus papildomas klausimas? Bardzo krótko chciałabym poznać Pani ocenę. Labai trumpai Dar norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate e, Brexit poveikį. Kokį poveikį Brexit padarys e, priekybai ir tarptautiniam bendradarbiavimui tarp ES, Afrikos, Karibų jūros šalims. Taigi, kokį poveikį padarys Brexit. Paskirtoji komisijos narė. Aš suprantu, kad visus labai domina Brexit klausimas. Uh, ir mes visi labai norėtumėm sužinoti, kas įvyks spalio pabaigoje. Bet aš asmeniškai manau, kad neturėčiau spėlioti, kas atsitiks. Mes prie šio klausimo e, galėtumėm grįžti vėliau. Now I would like to give uh, the floor to Manan Aubrey. Toliau žodis poniai Aubrey, GUE frakcija laba diena. Norėčiau pakalbėti tokią temą, kurio paliesta mažai iki šiol, kas stebina. Tai yra labai aktuali tema. Ir šią savaitę devyni sudaniečiai pateikė skundą prieš didelį prancūzų banką BNP Paribas už tai, kad jis finansavimo e, karą, Albašyro karą Sudane. ir e, bendrovės taip pat, kurios prisidėjo prie žmogaus teisų pažeidimų, neįtrauktos ir ta nebaudžiamumo atmosfera vyrauja. ES labai remia privačias bendrovės tose šalise, kurios vykdo investicijas ir uh, daugėja laisvos prekybos susitarimo, tačiau nėra teisinių pagrindų. Jeigu norime tikrų partnerysčių su privačiamis bendrovėmis, besivystančias šalis turime užtikrinti, kad Europos bendrovės būtų atsakingos už jų įvykdomus žmogaus teisų pažeidimus. Tai klausimas yra toks. Niderlandai, Prancūzija, galbūt netgi Vokietija e, vykdo, nu, tu turi analizės įstatymą, dėl ko tarptautinės bendruomenės, bendrovėms turi būti e, taikoma didelė priežiūra, e, kieta priežiūra. Ar jūs pritarėte tokiai sistemai? Jau šiandien sakiau vieną kartą, manau, kad atsakydama į pono Orban Krespo klausimą, kad e, vystimasis skirtas yra žmonėms. Tai svarbiausia, mes tai darome žmonėms, o ne bendrovėms ar vyriausybėms. Žinoma, visame, kame, ką darome, turime užtikrinti, kad mm, nesukeltume dar didesnio skausmo pažeidžiamiausiams. Pavyzdžiui, kad nesumažina paramos e, sunkiai besiverčiančioms bendruomenėms ir panašiai. Bet aš manau, kad turime siekti situacijos, kuri naudinga būtų visiems, nes e, globalus vienodas žaidimų laukas bendrovėms e, visame pasaulyje reikštų, kad mes remtume ir ES darbo vietų kūrimą. Kaip suprantu, aš komisija palaiko jungtinių tautų gairias verslui ir žmogaus teisėms. Tokia yra komisijos pozicija. Aš manau, kad tai yra teisinga pozicija, nes visame savo darbe turime gerbti žmogaus teisės. Tokį įsipareigojimą varsimu ir aš. Papildomas klausimas, vieną minutę. Žinote, kad skirtumas tarp jungtinių tautų principų E, jungtinių tautų, e, jungtinių valstijų, e, gairių ir taip toliau, yra tai, kad daugybė skundų teikiama nevyriausybinio organizacijų. Visi savanoriškai principai nėra pakankamai, nepakankami, kai turime galvoje žmogaus teisų pažeidimo aukas. Reikia, kad kažkas būtų atsakingas ir Aš suprantu, kad e, viena vertus galima paremti jungtinių tautų gairias, bet kita vertus to nepakanka. E, nevyriausybinės organizacijos skundžiasi metų metus. Po kelių savaičių vyks jungtinių tautų dėrybos dėl sutart, tarptautinės sutarties. Tai pereiname į tarptautinį vaidmenį. Tai būtų idealu ES numatyti tam tikras priemonės dėl žmogaus teisų apsaugos ir reikia, kad e, e, žinome, kad tai komisija išanalizavo jau pasiūlymų tekstą ir kokius įgaliojimus dabar komisija suteiks daryboms jungtinėse tautose. Kaip aš suprantu, situacija yra tai, kad tai yra dabartinės komisijos įgaliojimai, nes e, darybos vyks jau spalio mėnesį, bet informacija, kurią turiu, kadangi pasikalbėjome apie tai anksčiau, tai yra ta, kad komisija dalyvaus Ženevoje tame posėdėje spalio mėnesį. Aš sutinku, kad mums reikia veiksmų imtis ir aš atidžiai pastudijuosiu šią temą, kai pradėsiu dirbti komisijoje. Toliau Jackie Jones, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš sėdžiu štai čia. Pone Urpilainen, pirmiausia, noriu padėkoti Jums, kad Jūs pripažįstate Junktinės karalystės nevyriausybinio organizacijų darbą šioje srityje. Aš norėčiau paminėti e, jų darbą ir Junktinėje karalystėje, kur mes vykdome kampaniją, kad pasiliktume Europos Sąjungoje. Klausimas, kurį norėjau užduoti, jau buvo paminėtas. Taip jau yra, kai esi sąrašo pabaigoje. Džiaugiuosi jūsų įsipareigojimais e, dirbti e, kovant už moterų seksualinės reprodukcinės sveikatos klausimus, abortų paslaugas ir panašiai. Taip pat džiaugiuosi, kad įsipareigojate tai žibinto iniciatyvai ir lyčių veiksmų planui. Džiaugiuosi, kad jūs bus rengiamas. Ir klausimas būtų apie finansavimą ir lyčių aspektų įtraukimą į biudžetą, kad jis būtų tinkamai finansuojamas, ilgas, ilgalaikis ir kad e, e, civilinės partnerystės būtų įtraukiamos e, kaip klausimas įvairiais ligmenimis. Prašom atsakyti. Na, galbūt vieną aspektą norėčiau dar pridėti. Tai yra politinis moterų dalyvavimas. Mes kaip politikai esame pavyzdžiai šalims partneriams, romančias, kad reikia daugiau moterų įtraukti į politiką. Nes jeigu bus daugiau moterų politikių, esu įstikinusi, kad mums užtikrinti daugiau lyčių lygybės įvairiose politikos rytise. Kai dėl finansavimo, labai džiaugiuosi, kad busimoje komisijoje yra, bus komisijos narys atsakingas už lyčių lygybę ir aš lauksiu bendradarbiavimo su ją. Manau, kad e, šioje srityje kartu mes galime užtikrinti, kad bet kokioje politikos srityje komisija nepamirštų lyčių aspekto. Ir tai taip pat yra susijęs su finansavimu. Reikia ir šios perspektyvos mūsų ateities biudžete. Aš mane labai džiugina tokia mintis. Papildomas klausimas. Ačiū. Malonu girdėti. Bet įsipareigojimai tinkamai finansuoti šias iniciatyvas būtų dar geriau. Ir žinoma, siūlyčiau, kad Afrikos e, strategijoje ir plačiau, nes be tinkamo finansavimo būtų sunku NVO, ypač dėl e, per paskarosius dešimt metų taikytas taupimo priemonės, tai finansavimas sumažėja visur. Ir kad įgyventume savo įsipareigojimus 30 metų darbo atvarkėje, e, kuri reiškia, kad nieko neturime palikti nuo šalyje, Ypač reikia nepamiršti moterų ir merginų, kurios patiria smurtą visur. Ir labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą ir personalą šiame darbe. Nepamirškite to, nes tai labai svarbu, kad įgyvendiname savo įsipareigojimus ir žibinto iniciatyvai ir kad įsipareigotume kovoti su smurtu prieš moteris ir merginas visojame pasaulyje. Komisarė, kaip sakiau, lyčių lygybė yra svarbiausias prioritetas man. Žinoma, bandysiu siekti, kad būtų skiriama daugiau išteklių šiais ryšiai taip pat. Aš sutinku su jumis, kad lyčių lygybė turi būti integruota. Turime atminti, kad lyčių lygybė yra tvaraus vystimosi tikslų dalis. Esame įsipareigoję šių tikslų siekti, taigi žvelgiant iš šios perspektyvos, aš manau, kad jeigu norime gerinti gyvenimo sąlygas ar e, įtraukti moteris į vairias sritis. Mums reikia holistinio požiūrio, esu pasirengusi jo siekti. Ačiū. Toliau Eli Čiauns, žaliųjų frakcija. Ačiū. Kaip Britų parlamentarė, kuri mano, kad ES yra puikiai stiprios tarptautinės partnerystės pavyzdys, tai yra gerovė visiems ir turiu atsiprašyti, kad mūsų Britų yra mažai, kurie už tai pasisako ir nori iš esmės kalbėti šiame komitete. Tarša ir sveikata, manau, šis klausimas yra susijusi su tvaraus vystimosi, aplinkosiniu, socialiniu ir E, ekonominiu aspektu. E, komisijos narė von der Leyen, komisijos pirmininkė, e, įsipareigojusi buvo šių žaliojo sustarimo siekti, bet kol kas jūsų diskusijose tai per daug nefiguravo dar dokumentuose. Tai stebina, turint galvoje Lancet ataskaitą ir pasaulio sveikatos organizacijos dokumentus, kurie rodo, kad tarša yra didžiausia priežastis lygoms ir tai labiausiai veikia menkesnių ir vidutinių pajamų šalise ir žudo labiau negu malarija, bet, malarija, bet kovos su tarša atrodo menkai nusipelno dėmesio vystimosi paramoje, nes mums atrodo, kad mes norime uh, kaip galime veiksmingiau daryti, teikti tą paramą. E, aišku, kad tarša pereina sienas ir kaip jūs užtikrinsite, kad e, e, kovotumėte taip pat su tarša kovant su skurdu? Ačiū šį svarbų klausimą. Kaip jūs sakėte, tarša yra didžiausia aplinkosauginė lygų priežastis pasaulyje šiandien. Deja, beveik 90 procentų mirčių pasitaiko mažesnių ir vidutinių pajamų šalyse. Aš manau, kad aišku, šis aspektas turi būti žaliojo sustarimo dalis ir kaip jau esu jau nekartą šiandien minėjusi, tikiuosi, kad jūs parlamentas remsite mus, kad atsirastų žaliajame sustarime išorės dimensija. Jeigu su tuo sutiksite, manau, kad būtų gerai pademonstruoti jūsų paramą tą tai idėjai, nes manau, kad žalio sustarimo dėka galime remti, pavyzdžiui, E, tvarę žalę energiją šalise partnerėse, galime remti pereimą prie žiedinės ekonomikos. Ir tokiu būdu žalės susitarimas siūlo daug galimybių. Žinoma, jeigu kalbėsime apie finansavimą, tai indiki priemonė yra tam taip pat tinkama, nes su šią priemonę mes esame įsipareigojame bet, bet 20 procentų arba daugiau finansavimo skirti klimato ir aplinkosauginėms programoms. Tai yra labai stiprus įsipareigojimai. Papildomas klausimas. Ačiū už atsakymą. Kalbėjote apie tai, kad jūsų pareigos reiškia, kad reikia nutolti tų besivystančių ir išsivyščiusių šalių skai, skai, skirstimo. Bet aš manau, kad tai, kaip matuojame vystimas, yra pasenęs, jis nesikeičia jau seniai, matuojame BVP augimų ir panašiai. Toks siauras požiūris siaurai mums rodo ir politinį vystimas. Ar sutinkate, kad tai, kas matuojama, yra ir valdoma? Todėl kaip reikėtų pakeisti tą vystimosi matavimo būdą, kad geriau atkreiptume dėmesį į faktą, kad vystimasis yra daugia dimensinis, socialinis, ekonominis, aplinkosauginis. Taigi, kokių priemonių imtumėtės, kad tokie aspektai atsirastų jūsų darbe? Prašom atsakyti. Aš asmeniškai manau, kad jeigu norime įgyvendinti tvaraus vystimasi tikslus, Turime taikyti visapusišką požiūrį. Negalime galvoti, kad štai čia yra vystimosi politiko, štai čia yra ES prekybos politika, štai čia yra žemės ūkio politika. Ir tokiu būdu mes žvelgiame į visas rytis izoliuotai, bet ne visapusiškai. Jeigu norime iš tikrųjų įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus, tai yra tvariai ekonominė, socialinė ir aplinkosinė prasme, reikia to visapusiško požiūrio. Ir tą ir bandysime daryti su tą visapusišką Afrikos strategiją, kad visa komisijos kolegija dalyvautų pasirinkime. Ne tik aš ir ponas Borelis renktume strategiją, bet kad ir prekybos komisijos narys ar žemės ūkio komisijos narys dalyvautų šiame procese. Manau, kad tai būtų naujas požiūris, bent jau žvelgiant iš mano perspektyvos ir aš pasiryžusiu bent jau bandyti pasiekti, gauti, pasiekti geresnių rezultatų, taikant būtent tokį požiūrį. Ačiū Martin Horwood, Renijų frakcija. Ačiū komisijos narė. Aš neklausiu jūsų apie Brexitą, tikriausiai jūs atsidūsite dar lengviau, tačiau uh, tikrai laukiu tos galimybės dirbti su jumis, sprendžiant svarbius klausimus, kaip padėti pasaulio neturtingiausiems. Aš manau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. Aš norėčiau paklausti jūsų apie skaidrumą. Skaidrumą jūs minėjote savo įžanginėme žodėje. Komisija yra pasiryžusi didinti paramos skaidrumą ir laikytis tarptautinės skaidrumo tarptinių skaidrumo standartų. Tokiu būdu būtų galima geriau žinoti, kur yra panaudojamos lėšos ir taip pat padėtų sumažinti korupciją, neveiksmingumą, padėtų apginti visą Europinės pagalbos skirimo idėją nuo kritikų ir tų, kurie nukreipia dėmesį ir sako, kad tai yra pinigų švaistimas. Kaip jūs, kaip komisijos nari, padėsite skatinti skaidrumą apskritai ir skaidrumo standartus ne tik Europoje, bet taip pat visame pasaulyje tarp kitų besivystančių veikėjų taipogi? komisijos paskirtoji narė. Tai yra labai svarbi vertybė man, nes kai buvusi finansų ministrė, aš žinau, kad visuomet, kai yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, privalai būti labai atsargus. Ir turi būti pasirengęs apginti visuomet tai, kaip buvo panaudoti žmonių pinigai. Ir tai aišku, šią prasme, man atrodo, kad mes turime didinti skaidrumą. Deja, kol kas aš neturiu konkrečių naujų iniciatyvų, kuriomis galėčiau pasidalinti, bet jeigu jūs turite kokių minčių, kaip didinti, padidinti skaidrumą, tai mielai jūs užklausyčiau. Tačiau esu pasiryžusi didinti skaidrumą visame, kame ką darome mūsų programuose, bendruose projektuose ir visame kame, nes, kaip sakiau, anksčiau svarbu sugebėti paaiškinti žmonėms, kaip mes naudojame jų pinigus, kokie yra pasiekimai, kokie yra rezultatai. Ir aišku, taip pat sugebėti parodyti, kad dirbame efektyviai. Tas irgi svarbu. Taigi turiu pasakyti, kad dabar kartu su savo generaliniu direktoratu jau dvi savaitės bendrauju ir tikrai labai gerbiu jų žinias, jų pasiaukojimą ir jų efektyvumą. Ir aš tikrai laukiu galimybės dirbti kartu su jais, bet vis dar norėčiau pabrėžti, kad visuomet galima šį beitą patobulinti. Taigi, jeigu turėtumėte kokių tai minčių, aš mielai išklausyčiau jų. Papildomas klausimas. Aš turiu vieną idėją. Aišku, labai svarbu išklausyti jūsų pasiaukojimo siekti skaidrumo ir tai yra 28 valstybių darbo kartu privalumas, kad mes galime naudoti ES svorį ir jėgą tarptautiniuose forumuose, kad skatintumėme skaidrumą ir skaidrumo standartus ypatingai tarptautinės pagalbos skaidrumo standartus. Tačiau tik pusė mūsų pačių valstybių narių laikosi tų skaidrumo standartų. Taigi labai sudėtinga kitiems žmonėms pasaulyje sakyti, kad reikia laikytis aukščiausios skaidrumo standartų, kai pusė mūsų valstybių narių to ne, nedaro. Taigi, ar jūs dirbsite tam, kad per jūsų penkerių metų kadenciją būtų visos, visos ES valstybės narės laikytųsi skaidrumo standartų mažiausiai ir tai būtų geresnis pagrindas, geresnė platforma mums skatinti skaidrumą visame pasaulyje? Paskirtoja komisijos narė. Uh, so aš esu tiek patyrusi politikoje, kad labai atsargiai elgiuosi, kai reikia žadėti. Aš pažadu tik dėl to, e, ką tikrai galiu įgyvendinti, bet aš pažadu, pažadu padaryti viską, ką galiu. Ir kaip sakiau, anksčiau man tai yra legitimumo klausimas, ES legitimumo klausimas. Turime sugebėti parodyti žmonėms pasiektus rezultatus tokiu būdu galime sustiprinti ir ES legitimumą. Tai aš pabandysiu padaryti viską tam tikslui. Francis Fitial. Man labai malonu buvo išgirsti tai, kad kalbėjote apie lyčių lygybę ir kad tam skiriame daug dėmesio šiandien komitete. Aš žinau, kad Europa pasaulyje nepasieks 30 metų darbo tvarkės tikslų ir ypatingai klimato kaitos tikslų, jeigu nebus e, rimtai investuojama į tai ir mažų besivystančių šalių salų patirtis rodo, kad privatusis sektorius gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, didinant klimato kaitos atsparumą plėtros, ekonominėje plėtroje ir atstatant e, teritorijas po stikinių nelaimių. Kaip ES gali paremti tai, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama pažeidžiamiausiems ir kad būtų uh, ypatingai užsitikrinama parama privačiajame sektoriuje, taip pat viešajame sektoriuje, aišku, laikantis tinkamų standartų tam, kad būtų remiama, remiamas vystimasis ir klimato kaitai e, įveikti reikalingi sprendimai, ypač kalbant apie energetinio perėjimo situacijas. Paskirtoja komisijos narė. Man atrodo, Labai svarbu, ką Jūs pasakėte apie mažiausiai besivyščiusias, mažiausiai išsivyščiusias šalis ir tai yra mūsų prioritetas. Mes turime paremti tas šalis, kurios yra mažiausiai išsivyščiusios. Bet e, taip pat aš norėčiau paliesti kitą aspektą. Nes mes žinome, kad vis daugiau šalių yra vidutinės pajamas turinčios šalis. Tai yra gerai, nes tokiu būdu matome, kad to šalys yra pasiekusios pažangos. Bet e, dėje daugelie vidutinės pajamos turinčių valstybių neligybė yra didžiulė. Tai šia prasme aš asmeniškai esu pasiryžusi kovoti su neligybė, nes e, manau, kad tai yra svarbus iššūkis ne tik vidutinės pajamas turinčiom šalims, bet ir bet faktiškai kiekvienoje ES valstybėje narėje. Tai tai bus man esminis principas - būtent e, kovoti su neligybė. Įvairiomis e, turimomis priemonėmis. Kalbant apie privataus sektoriaus vaidmenį, tai aš visiškai jums pritariu, kad e, privatus sektorius turi būti įtrauktas ir mes jau turime tam tikslui įvairių priemonių. Mes turime blendingą, įvairių priemonių siejimą, lėšų siejimą ir taip pat mums ateitie galbūt reikės ir daugiau platesnių priemonių, kad galėtumėme turėti kuo galima didesnį pasirinkimą iš tų priemonių. Bet be privataus sektoriaus dalyvavimo mes tvaraus vystimosi tikslų nepasieksime. Aš manau, kad galime tą pripažinti atvirai ir dėl to privalu gauti tvirtą įsipareigojimą iš privačiojo sektoriaus, kad tai būtų mūsų bendras e, darbas ir kad jie būtų įtraukti į mūsų partnerystę. Papildomas klausimas. Ačiū. Aišku, Sutinku su jumis e, dėl to, kad reikia kovoti su neligybė ir naudotis tam tikslu visomis turimomis priemonėmis. Tačiau klimato kaita, jeigu ji nebus tvarkoma teisingai, mes netremsime tų iššūkių ir dėl to matysime dar daugiau neligybės. Taigi konkretus klausimas. Junktinės tautos pasakė, kad labai nuvilia tai, kad finansavimo klausimas skirtas tvaraus vystimosi tikslams yra sumenkintas. Ką jūs padarysite, kad būtų, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas ir sinergijos tarp privataus ir viešojo sektoriaus? Kaip sakiau, įtraukiant į tai labai iškius žmogaus, žmogaus teisų standartus, nes investicijų lygis likščioliai yra tikrai labai labai mažas. Paskaitoju komisijos narė. Visiškai jums pritariu dėl klimato kaitos Ir man atrodo, kad mes daug kalbėjome apie žalį į kursą. Tai yra vienas iš pavyzdžių e, tų įsipareigojimų klimato kaitos rytie, kurių ketina imtis būsima komisija. Ir taip pat matau, kad Alijanso iniciatyva, apie kurią paskelbė pirmininkas Junkeris, buvo puikia pradžia, bandant labiau pritraukti privač, privačiasias investicijas, pavyzdžiui, į Afriką. Taigi nereikia visko pradėti nuo nulio, mes turime puikių pavyzdžių, ko esame jau pasiekę, pasiekę esame neblogų rezultatų. Taigi mano pareiga, aišku, pabandyti ieškoti naujų iniciatyvų, kad pritrauktumėme daugiau privačių investicijų į Afriką, pavyzdžiui. Ir aš esu pasirengusi tą padaryti. Ačiū. Dėkoju ir visiems nariams. Dar yra kelios minutės, palaukit, luktelkit minutėlę. Tai aš norėčiau padėkoti nariams už visus klausimus ir taip pat norėčiau padėkoti paskirtai komisijos nariai už atsakymus. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už atsakymų ilgį. Čia toks suomiškas efektyvumas pasireiškia. Ir Turime dar daug laiko, bet taisyklės labai aiškios. Nedaugiau nei 25 klausimai. Bet aš norėčiau paskaitai komisijos nariai pasakyti, kad jeigu jūsų kandidatūra bus patvirtinta, mes tikrai su malonumu uh, lauksime darbo su jumis ir e, žiūrėdami, kaip jūs gyvendinate savo įsipareigojimus. Koordinatoriai žino, kad e, vyks vertinimo posėdis ir detalės apie tą susitikimą jūs gausite vėliau, tai yra uždaras posėdis. Ir taip pat dar pabaigai aš norėčiau pakviesti paskirtąją komisijos narę, jeigu ji norėtų, tarti baigiamąjį žodį prieš baigiant šiuos viešuosius klausimus. Taigi prašau. nekalbėjau savo gimtają kalbą šiuose klausimuose ir tikiuosi, kad leisite man tarti keli žodžius savo gimtają kal suomių kalbą. Ačiū. Kitos. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš norėčiau širdingai Jums padėkoti už šias diskusijas, Kaip nekarta minėjau šių klausimų metu, Europos parlamentas yra svarbi vieta man, nes aš tikiu atstovaujamąją demokratiją ir man reikalinga Europos žmonių parama, parama per jūs. E, ji bus reikalinga man mano būsimame darbe. Tvari ateitis yra įmanoma tik tuo met, tuomet, kai ES institucijos tarpusavėje bendradarbiauja. Taip pat aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad metėte man iššūkį ir vertėte įsigilinti esminius dalykus ir šių diskusijų svoris ir atspindi, kiek reikšminga yra šis rytis. Ir man būtų didžiulė garbė siekti tų partnerysčių bendradarbiaujant su jumis. Mano nuomonė, Šios diskusijos rodo, kiek yra vertinama vystoma bendradarbiavimo politika ir koks didžiulis yra jos svoris Europoje. Šis portfelis be jokios abejonės yra labai svarbus, jeigu norime, kad Europos parlamentas paliktų savo pėtsaką, kurį pajaustų milijonai pasaulio gyventojų. Ir aš manau, kad šis pervadintas portfelis uh, yra Europos komisijos esminis portfelis. Ir aš manau, kad tarptautinės partnerystės kaip terminas atspindi mūsų labai vertingą tradiciją vystomo bedarbiavimo srityje. Ir kur kas daugiau, nes tas pavadinimas atspindi ir mūsų galimybes realiai tarti žodį ir daryti poveikį pasaulio vystimėsi. Kaip lygus partneriai su savo šalimis partnerėmis. Mes sieksime išnaikinti skurdą. Tai yra mūsų darbo centrinė ašis. Mes taipogi turime stabdyti skurdą visomis jos formomis, kur to skurdo bebūtų. Laukia didžiulis darbas, nes 78 milijonai žmonių pagal jungtinių tautų duomenys dirba žemiau skurdo, gyvena žemiau skurdo ribos. Tai yra mano kompasas, e, bus, tai bus mano kompasas darbe, darbe komisijoje. Mes turime tęsti savo bendradarbiavimą, kad galėtumėme pasiekti 0,7 procentų tikslo, skiriant e, finansus vieš... E, vystimosi bendradarbiavimui. Mes turime užmėgsti realias partnerystės su lygiais partneriais, mes negalime vienašališkai padėti kitiems, mes turime atremti tuos globaliuosius iššūkius kartu. Ir tai reiškia, kad turime vesti pagerintą dialogą su savo partneriais. Tvaraus vystimosi tikslai nutiesia kelią moderniai mąstysenai. 17 tikslų mums rodo kelią. Ir mes privalome tai palyginti su tradicinė vystoma bendravimo pagalba. Ir iškart pamatysime, kad na, pinigų mums reikia daugiau, mums reikia daugiau išteklių vystomajam bendradarbiavimui, mums reikia nevyriausybinių organizacijų, privačių įmonių dirbančių rankai ranką su mumis. Ir taip pat mes turime pasirūpinti, kad įmonių atsakomybė ir mūsų vertybės irgi būtų atspindėtos. Mes turime nepamiršti, kad investicijos kuria darbo vietas tiems, kurie darbo neturi. Esu įsitikinusi, kad tos globalios partnerystės leis man susitelkti ties tarp tvaraus vystimosi tikslų pasiekimo ir skurdo mažinimo ir išnaikinimo. Būtent tokią ateitį mes norime kurti, tai yra mūsų tikslas, kalbant apie pasaulinį tvaraus vystimosi darbą. Mėly bičiuliai, aš esu optimistė ir aš sutinku su Mahatma Gandhi, kad žmonija yra kaip vandenynas. Vandeninė yra nešvarių lašelių. Tačiau dėl to vandeninas nėra nešvarus. Ir aš tikiu, kad žmonės yra geri. Ir kad jie gali geriau pasirūpinti būsimomis kartomis. kartomis. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad didžiuojasi mumis ir Europa. Aš šios diskusijos dar kartą parodė, kad dirbdami kartu Europos Sąjunga, dirbdama e, iš vien tampa labai svarbių veikėjų pasaulyje arenoje ir mes turime tą išsaugoti ir ateitie. Dėkoju. And on that note, we end this public hearing. Ir mes baigiame viešosius klausimus.